Bien, chers collègues, si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Mėly kolegos, prašau visus susėsti į savo vietas. Mes jau vėluojame pradėti, vėlavome baigti darbą. E, pirmininkas Albertini ir aš su džiaugsmu sveikiname ambasadorių Ušatską. ES specialui atstovą ir delegacijos Afganistane vadovą nuo 2010 kovo mėnesio. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tai yra dvigubas postas, kaip galima pavadinti. Ir Taigi, mūsų šio ryto diskusijose buvo labai daug svarbių momentų aptarta dėl BSGP po Lisabonos įsigaliojimo. Afganistanas yra iš tikrųjų paradoksalus toks veikimo laukas, nes dauguma ES valstybių narių karinė prasme labai intensyviai dirba, tačiau um, už BSGP ribų, tai yra NATO misijose iš tikrųjų tikrųjų Afganistane. Greta to mes turime visai nedidelę BSGP misiją, EUPOL misiją, kurios dėmesys sutelktas į policijos af afganų apmokymą. Mm, ES veiksmai, aišku, turėtų būti daug platesni nei PSGP vienši misija, kadangi um, humanitarinės vystimosi pagalbos rytyje ES yra e, lyderė, teikiant pagalbą. Ir aišku, kad mes turime strategiją Afganistanui ir Pakistanui su labai plačių užmojų tikslais. Ir ambasadorius Ušatskas papasakos apie jos įgyvenimą. Iš karto suteikiu jam žodį. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponė pirmininkė Albertinė. Man labai malonu lankytis, man jau naujose pareigose kaip ES specialiojo atstovo Afganistane, jūsų parlamente ir kalbant apie tuos iššūkius, su kuriais susidūrėma Afganistane po Lisabonos sutarties bendrosios užsienio ir politikos atžvilgių. Pirmą kartą aš lankiausi pas jūs dar kovo mėnesį. Tada Afganistano politinėme gyvenime vyko Kabulo konferencija, po to, kaip žinia, neseniai vyko rinkimai ir visą tai reiškia, kad palaipsniui atsakomybė už šalies reikalus pereina pačiam Afganistanui. Be to, užsienio santykių tarnybos steigimas labai sustiprino mūsų veiklą Afganistane. Man nuvykusi į Afganistaną Europos komisijos delegacija tapo vienu atskirų vienetų ir Lisabono sutarties pasiekoje delegacija man vadovaujama prisijėmė visas pareigas, kurios atsiranda keičiantis pirmininkaujančioms valstybėms Europos Sąjungoje. Mes Europos Sąjungos vardu deramės su Afganistano partneriais. Mes renkame su ES delegacija Kabulę kas savaitę tam, kad išsiaiškintume naujausią padėtį, aptartume įvairius vykdomus projektus, kad ES darbas Afganistane būtų nuoseklesnis ir geriau matomas. Ir mano uždavinys yra dirbti ir su tarptautinės bendruomenės atstovais, ir su Afganistano žmonėmis bei vadovybė. Tokiu būdu mes vykdome ES veiksmų planą ir taip pat uh, ES dalyvavimo Afganistane pagal BUSP elementus. Tartautinė bendruomenė ir visi veiksmai, kurie susiję su saugumu, neišvengiamai daro poveikį saugumo situacijai Afganistane. Ir visiškai akivaizdu, kad tarptautinių organizacijų, visos tarptautinės bendruomenės bei kitų susijusių organizacijų veikiančių Afganistane pastangos gali padėti išspręsti tuos tiek globalius, tiek e, regioninius iššūkius, tokius kaip karinis ekstremizmas, neteisėta narkotikų apyvarta, tarp valstybinis nusikalstamumas Afganistate. Dirbame bendrai kaip viena komanda, su ponu Demistūra ir taip pat civilinių misijų atstovu Marku Segalu. Mes palaikome labai gražius ryšius su generolu Petrejus, JAV ambasadoriumi Afganistane ir taip pat kitų tarptautinių struktūrų atstovais Afganistane. Nors mūsų visų įgaliojimai skirtingi, bet dirbame kaip viena komanda siekdami vieno bendro tikslo, o tai yra stabilesnis Afganistanas, kuris per trejate ketvirtą metų veikia, kad būtų užtikrintas geresnis Afganistano saugumas bei stabilumas ir tai leistų kurti ekonomiką nepagristą pajamomis iš neteisėtos narkotikų apyvartos. Taigi, tam, kad būtų užtikrinta veiksmų darna ir nuseklumas, mes bandome dirbti su visomis vietos struktūromis. Nors ICEF strategija ir saugumo pajėgų tikslas yra labiau išvalyti viską nuo karinių pasiekmių, o ne tik tai statyti, bet jie taip pat prisideda ir prie statymo darbų, civilinės policijos misijos ir taip pat teisės misijos tai patvirtina. Ir mūsų bendras darbas skirtas tam, kad sustiprėtų Afganistano vadovybės pajėgumai veikti savarankiškai. Taip pat mes skatiname esminės teisingumo ir teismų srities reformas. Be to, ES yra lyderis politinėme, ir, su, politinėme gyvenime ir saugumo srityje. Valstybės narės ir ES išleido daugiau nei 8 milijardai eurų stiprindami saugumo padėtį Afganistane. Kasmet vykdomi didžiuliai projektai Afganistane. Iš ES lėšos yra skiriamos tokiems sektoriams - žemės ūkio ir kaimo plėtrai, teisės viršenybė įtvirtinti taip pat sveikatos apsaugos sričiai. Mes ypač daug dėmesio skiriame skatindami žmogaus teisės ir įtvirtindami moterų teisės. Čia dirbame kartu su pilietinėmis organizacijomis, su kuriomis nuolatos palaikome ryšį. Neseniai, pavyzdžiui, mes paremėme mot, Afganistano moterų tinklą, vadovaudomėsi e, saugumo tarybos rezoliucija 1325, kad būtų daugiau įtvirtintos moterų teisės. Mes taip pat labai aktyviai dirbame regioninio bendradarbiavimo konferencijos ribose, kuri apriepia visą Afganistaną. Taip pat užtikriname mokymus. Dirbame, padedame Afganistanui palaikyti santykius su kaiminėmis šalimis. Bendrai finansuojame su jungtinėmis tautomis, jos plėtros agentūra, įvairius projektus susijusius su priežiūros ir kovos su nar neteisėta narkotikų apyvarta srityje. Padedame Afganistano policijos pajėgoms, kurios karvoja su narkotikais. Be to remiame žemės ūkį ir kaimo plėtrą, kaip sakiau, ir Todėl pasirenkame praktinius kelius tam, kad būtų užtikrinta, jog žemės ūkis yra plėtojamas nuosekliai ir užtikrintų nuolatines ūkininkų pajamas. Be to per patikos fondus integruojame visuomenę, o tokiu būdu mes bandome užtikrinti, kad nebūtų plėtojami ryšiai su teroristinėmis organizacijomis, o tai prisėda prie taikingesnio gyvenimo kūrimo. Kaip jūs žinote, NATO šiuo metu rengia perinimo laikotarpio planą ir manau, kad NATO generalinis sekretorius ponas Rasmusenas apie tai netrukus pakalbės. Europos Sąjunga NATO ICF pagas taip pat remia ir dalyvauja bendrame koordinavimo darbe. Mes taip pat daug dirbame užtikrindami sklandų pereinamą į laikotarpį, pavyzdžiui, Spolas rengia policijos pajėgas ir padeda jiems perimti atsakomybę už viešąją tvarką. Gerbėmėjai parlamento nariai, Afganistanas tikrai daug kentėjo per pastaruosius 30 metų nuo karų, nuo įvairiausių interesų sankirtų Afganistane, nuo stokos um, elektros ir apskritai ūkio nuopolio. Ir žinote, kad ES atsižvelgdama įvykusią konferenciją daro tai, ką yra pažadėjusiai padaryti. Mes nebejotinai didiname e, savo įnašą atsižvelgdami į numatytus planus. 2010 metai parodė, kad Afganistano vadovybė tikrai pagėdauja prisimti didesnę atsakomybę už situacijos stabilizavimą šalyje ir tarptautinė bendruomenė tam tik primena, pritarė. Brželio pradžioje konferencijoje buvo aiškiai pasakyta, kad tikimasi, jog Afganistane įsivyraus tauka. Daugiau nei 50 delegacijų iš įvairių Afganistano vietos susirinko Kabule ir parengė taikos planą. Man paprašius, ES finansavo logistinį parengiamąjį darbą e, demokratijos e, ir žmogaus teisų tvirtinimo srityje. Tai tapo labai gera platforma, kurios pagrindų galima veikti kartu su Afganistano vadovybė ir taip žengti link susitaikymo. Pirmą kartą Afganistano istorijoje mums skatinant ir mums remiant 300 moterų buvo atstovaujama nacionaliniai žirgai. Tai yra aktyvistės iš moterų teisų organizacijų ir mes tikimės, kad tokiu būdu vis Afganistano visuomenė įvertins teigiamai moterų pastangas. Kalbant apie tarybą, tai taryba dar nėra oficialiai įsteigta ir mes ieškome, kaip galima būtų susitarti su kariaujančia opozicija. Liepos 21 dieną vyko labai svarbi konferencija, kuri tapo savotiško atskaito, naujų atskaitos tašku. Nuo 74 metų pirmą kartą Liepos mėnesį konferencija vyko sklančiai be karinių konfliktų. Buvo svarstomi perinamojo laiko tarpio klausimai bei taip pat vyriausybės formavimo reikalai. Kabulo konferencijoje konferencijoje ES suvaidino labai svarbu vaidmenį tam, kad užtikrintų, jog Londono konferencijos metu prisimti įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Tarp jų galima paminėti teisinės valstybės kūrimą. Taigi dabartiniu metu ES ir tarptautinė bendruomenė ne tik spaudžia Afganistano vadovybę, bet taip pat ir padeda jai pasiekti praktinių rezultatų. Imamasi labai griežtų kovos su korupcija priemonių ir jeigu tokios priemonės nebus įgyvendintos, tai neįmanoma kalbėti apie tvarų socialinį ar ekonominį gyvenimą. Afganistanas turi prisimti atsakomybę už savo šalies ateitį. Mes taip pat galime pažymėti, kad administraciniai gebėjimai nėra pakankami visiems praktiniams žingsnės įgyvendinti. Tai, kad Afganistanas buvo tapęs nuolatinę karo zoną, padarė didelę žalą jų gebėjimui kurti taikų gyvenimą ir stabilizuoti gyvenimą bei taip pat imtis atkuriamojo darbo. Reikia užtikrinti, kad vadovybė būtų atskaitinga, kad veiktų aiškios struktūros, kurių funkcijos ir atsakomybė būtų apibrieštos, lygiai kaip ir pavaldumas centriniai valdžiai. Pagrindinės problemos tai yra korupcija ir neteisėtas viešųjų lėšų panaudojimas. Taigi, atsižvelgiant į ES veiksmų planą ir siekiant užkirsti kelią toms blogybėms, mes visą dėmesį ketiname dabar sutelkti į administracinių pajėgumų regioninių ir vietos ir nacionalinių lygių stiprinimui. Afganistano vadovybės įsipareigojimas vykdyti labai plačias politinės ir kitas reformas reiškia, kad turės būti pertvarkyta ir viešojo valdymo erdvė. Uh, Be kita ko, šio požiūriu reikalinga sukurti visą tinklą, ne tik tai, e, civilin, e, ta, e, valstybės tarnautojų mokymo, ne tik tai Kabulė, bet ir kitose Afganistano sritise. Tik tai tada bus galima tikėtis teisingų reformos rezultatų. Kaip jūs visi tikriausiai žinote, rugsėjo 18 dieną pirmą kartą po Talibano žlugimo 2001 metais vyko visuotiniai rinkimai. Dar per anksti kalbėti apie tų rinkimų rezultatus. Bet apskritai galima pasakyti, kad tie rinkimai padėm, yra pripažįstami kaip Afganistano suverenių galimybių veikti savarankiškai išdava. Esant dabartiniams sąlygoms, galima sakyti, kad tie rinkimai yra savaime jau pasiekimas. Lankiausi balsavimo apygardose Kabulė ir tikrai man padarė įspūdį ir sujaudino afganistaniečių drąsa kovoti už savo teisės, nepaisant bauginimo ir nepaisant gana sudėtingos um, saugumo padėties. Apie 4,3 milijono gyventojų balsavo rugsėjo 18 dieną. Palyginti su ankstesniais rinkimais mes pastebėjome, kad rinkimai buvo geriau organizuoti, ir kad geriau veikia taip pat ir Afganistano rinkimų komisija IEC. Nes jeigu prisiminti ankstesniais e, atvejais, kai kurie organizaciniai klausimai buvo paskelbti likus tik dviems dienoms iki pačių rinkimų. Taigi nepriklausoma rinkimų komisija ėmėsi atliko geresnį darbą, nes rinkimo apygardų buvo labai daug, 5987 iš viso ir e, jos, kai kurios iš jų buvo naujai atidarytos. Be to rinkimuose dalyvavo ir maždaug per 400 moterų. Ir mes tikrai stengiamės paremti visas tas drąsias moteris ir tikimės, kad jos pradės eiti pareigas per artimiausius mėnesius. Tačiau rinkimais gyvenimas nesibaigia. Nepaisant to, kad rinkimai faktiškai vyko gana sėkmingai ir nepaisant visų nepriklausomos rinkimų komisijos padarytų e, sistemos patobulinimų, nepaisant e, techninės paramos, kurią suteikė jungtinės tautos ir Afganistano saugumo pajėgos. Visgi galima pasakyti, kad padėtis gana kritiška ir dar sudėtinga situacija išliks kurį laiką ir kils tiek politinių, tiek techninio pobūdžio saugumo. Dabar jau skelbiami preliminarus rinkimų rezultatai iš kai, jie atkeliauja iš kai kurių provincijų. Aišku, ne viskas vyko teisingai. Pasiekė mus ir skundai dėl neteisingai vykstančių rinkimų. Rinkimų skundų komisija turės atitinkamai imtis veiksmų. Bet svarbiausia, kad būtų jie išanalizuoti ir mes uh, abi šias institucijas ir savarankiškai nepriklausomą rinkimų komisiją ir e, rinkimų skundų komisiją. Raginsime, skatinsime ir joms padėsime išanalizuoti visus skundus, kad būtų užtikrintas teisingas rinkimų rezultatas, bet nebejotinai reikalinga atlikti labai plačią rinkimų sistemos reformą. Galų gale tie rezultatai nėra vienintelis kriterijus, kuriuo mes tarptautinė bendruomenė galėtume rimtis. Labai svarbu, kaip pati Afganistano visuomenė žiūri tuos rinkimus. Labai svarbu, kad paprasti afganistaniečiai suvoktų ir galėtų pasakyti, kad rinkimai visko sąžiningai ir skaidriai. Svarbiausia yra dar Aišku, kad šie rinkimai yra afganų tautos valios rezultatas, Taip pat turime suvokti, kodėlgi mes esame Afganistane, norime sukurti taiko Afganistaną, kuris užtikrintų ilgalaikį klėstėjimą. <clears throat> Savo žmonėms nuo septintųjų metų es policijos misija padėjo stabilizuoti situaciją Afganistane. 257 žmonės iš 23 valstybių narių e, padeda šį policinę misiją didinti stabilumą Afganistane ir e, padeda šaliai išaukti iki tarptautinių standartų. Kadangi e, tai yra mano įgaliojimai, aš e, teikiu įvairiausius patarimus e, EUPOL misijai, taip pat bendrauju su tarptautiniais partneriais dėl EUPOL veiksmų, taip pat glaudžiai bendradaviauju su Jukas Savoleinen dabartiniu EUPOL vadu, tą patį dariau ir su buvusiu vadu. Noriu pasidalinti pastebėjimais ir pasiūlyti, kaip sustiprinti Europos policijos misiją Afganistane. Kaip žinote, EUPOL turi šešias strateginės tikslus, kurie atspindi mm, siekius. Pirmiausia, policijos vadovų e, ugdymas, e, koordinacinio e, darbo gerinimas, vidaus reikalų ministerijos stiprinimas, kova su būdžiamaisiais nusikaltimais nusikaltimais, taip pat e, žmogaus teisų departamento sukūrimas. Ir šie šeši e, šie tikslai įgyvendinim kartu su vietos policija. Maždaug 120 e, mokymo programų buvo parengta. E, apmokyti daugiau nei 11 tūkstančių policininkų, bet to jau pol parengė daugiau nei 260 policijos e, plėtros planų pagal bendradarbiavimo pagrindą ir padeda e, vystyti policijos reformas. Mm, taigi penk, daugiau nei 50 tūkstančių mokymo valandų buvo suteikta ir tai buvo padėta e, įgyvendinti išsikeltus tiklus. EUPOL e, padeda Afganistano policininkai kovoti su korupcija ir generalinėje prokuratūroje kovos su korupcija skyrius bei mm, taip pat stengiamas įskatinti bendradarbiavimą, kovojant su korupcija. Šiaip ar taip turėtumėme e, žvelgti į didesnį kontekstą ir suvokti, kad NATO mokymo misijos Afganistane, kur, viena iš kurių vadovauja amerikiečiai, būtent jos inicijavo pagrindinės e, policijos reformas bei mm, daugiausia apmoko policininkų ir vidaus e, ministerijos pareigūnų. Akivaizdu, kad visos dalyvaujančios valstybės e, turėtų stengtis e, toliau apmokyti policininkus. Entimiai e, viena iš tų misijų turi biudžetą siekianti daugiau nei 9,5 milijonų JAV dolerių, o mm, POL biudžetas yra daug mažesnis - 5,8 milijonai eurų. Daug EUPOL veikia veikia daugiausia Kabule ir e, kyla vis didesnė grėsmė, kad jis bus nustumtas į šoną nuo pagrindinių veiksmų. Aišku, e, e, reikia to vengti, tačiau turime, kad misija suteiktų daugiau ryškesnių ir matomesnių rezultatų. EUPOL turėtų susitelkti ties tais tikslais, kur galima e, sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Pirmiausia, e, pajėgumų didinimas e, policijoje, taip pat reikia apmokyti policininkų vadus. Čia EUPOL turi tikrai didelių pajėgumų. Jeigu norime to pasiekti, EUPOLą reikia aprūpinti operacinėmis lėšomis, kad policininkų apmokymai vyktų efektyviau ir platesnių mestų. Be to, dvišalės finansavimo in iniciatyvos uh, yra, vien, yra visos lėšos, o nėra papildomų lėšų papildomams mokymo programoms. Ir šitie 500 tūkstančių eurų kitiems metams vargiai e, pakeis situaciją. 15 milijonų eurų per komisijos stabilumo instrumentą bus suteikta e, e, Kabulo policijos akademijos e, e statyboms tam vadovaus EUPOL. Pirmą kartą EUPOLas sugebės veikti savarankiškai ir pats įgyvendinti savo policininkų mokymo programą. Šiuo metu komisija svarsto galimybę, kaip stiprinti policininkų mokymo mm, veiksmus per bendradarbiavimo instrumentą. Be šitos paramos EUPOLui turi, Eupolas turėtų susilaukti didesnės paramos iš valstybių narių, e, pirmiausia, e, deleguotų pareigūnų formą, kad būtų galima stiprinti teisingumo pareigūnų bendradarbiavimą. Reikia rasti kelių dėl personalo trūkumo. Gal būtų galima e, ten nusiųsti neseniai pensinį išėjusius policininkus. Jeigu Eupolas gautų tai, ką aš išvardinau, tai ši misija galėtų tapti lyderę e, policininkų mokėjų srityje bei pakeistų situaciją taip, kaip mes tikimės iš didžiausios e, BSGP misijos, ponios ir ponai. ES turi išteklių ir gali sustelkti ties virtinę prioritetų Afganistane. Jie turėtų e, padidinti mūsų matomumą šioje šalyje ir ypač civilinis dalyvavimas turėtų būti didesnis, kai karinis po truputį mažėja. Aišku, visa tai yra glaužiai susijęs su saugumu, o e, didžiausias karinės strategijos išbandymas būtent dabar laukia. E, rinkimai nėra tik e, svarbus žingsnis, kuris netrukus bus pamirštas. Naujas parlamentas turi būti palaikymas, kad galėtų vykdyti bei kontroliuoti savo vykdančiąją valdžią. Taigi šis projektas tikrai ilgalaikis reikės daug jėgų. Tačiau jau dabar galime šitą padaryti, skatinti geresnį valdymą, žmogaus teisų gynimą, taip pat padėti spręsti vairias problemas, skatinti regioninį e, bendradarbiavimą su visais Afganistano kaimynais. E, e, es civilinis, es karinis ir ekonominis dalyvavimas turi apimti visus lygius ir visus partnerius, kaip kad JAF tarptautinės organizacijas ir tokiu būdu mes sieksime artimiausių metų šių užsibrieštų tikslų. Ačiū. Merci, nous avons, euh, les... Ačiū. E, keli parlamentarai nori pasisakyti. Aš primenu kolegoms iš nacionalinių parlamentų, kad jūs taip pat galite dalyvauti diskusijose, jei pageidaujate prašyti žodžio galite atitinkamai apie tai pranešti ir jums bus suteiktas žodis. Taigi, atsižvelgiant į tai, kaip iš ryto mes vėlavome, aš labai griežtas būsiu, nes lygiai 16 val. atvyks NATO e, generalinis sekretorius. Taigi, prašysiu jūsų e, pasisakinėti labai trumpai, apsiriboti tik tai esminėmis pastabomis, kad galėtumėm diskusijas baigti laiku ponas Erlaki, kuris yra mūsų pranešėjas Afganistano klausimu. Thank you. Thank you, Mr. Uh, ambassador, for... Ačiū. Dėkoju, gerbiamas ambasadoriau, už pristatytą situaciją dėl ES veiksmų Afganistane. Aš suprantu, kad jūs ten esate tik keli mėnesiai, tai nesažinga būtų iš jūsų labai daug ko reikalauti. Afganistanas yra labai sudėtinga valstybė, situacija yra tikrai labai mm, labai sudėtinga ir aš vis tik tai norėčiau, kad Afganistano situacijos apibūdinimas ir ES poveikio tai situacijai toje šalyje būtų realistiškesnis, kadangi jūs labai rožiniam spalvom nupiešėt visą tą situaciją ir mane tai neramina. Jūs vos vos tik užsiminėt apie tai, kad Afganistanas tai yra karo sąlygomis gyvenanti valstybė devyneri metai. Uh, Jūs minėjote EUPOL, visą kitą tarptautinę pagalbą, kitas misijas. Iš tikrųjų, visų pirma, reikia turėti omenyje, kokie yra santykiai tarp bet kokių civilinių operacijų ar misijų ir tos situacijos, kad šalis pergyvena karą. Uh, Iš tikrųjų, mm, mūsų priemonės yra tik tai menkutis gerų ketinimų sąrašėlis. Strategijos realios nėra. Turi būti ryšys tarp to, ką daro ES ir to karo, to karo, kuriame neįmanoma laimėti. Tai yra karo, kuris žudo tą valstybę devyneri metai. Viso to proceso ir to, kad ES turėtų aiškiau pasisakyti dėl visų ten vykstančių procesų iš politinio požio taško. Taip pat um, skurdo, korupcijos, e, nuosmukio toje valstybėje. Iš tikrųjų, tai viena iš e, skurdžiausiai, sunkiausiai gyvenančių valstybių. Taip pat e, smurto klausimas, žmogaus teisų pažinėjimo klausimas, civilių žudimo klausimas. Tai yra klausimas, kuris nekeliamas, kalbant su Afganų valdžia, tarp, kai kalbama tarptautinėje arenoje. Aš norėčiau vis tik tai, kad jūsų vaizdas būtų daug realistiškesnis. Labai vertinu jūsų ataskaita apie EUPOL misiją, kad iš tikrųjų ES turėtų realistiškiau vertinti, ką ji galėtų padaryti per EUPOLą Afganistane taip pat e, džiaugčiaus, kad būtų e, glaudesni ryšiai su NATO mokymo misija e, realiai siekiant sukurti afganų policijos pajėgas. Ir tie 50 milijonų skirtų Aupol misijai tikrai negali būti palyginti su NATO skirtomis lėšomis. Tai reiškia, kad integracijos procesai turėtų vykti daug greičiau. Ir čia eina kalba ne apie EUPOL marginalizaciją, o apie EUPOL realų integravimą į visą tarptautinių veiksmų sukūrį tam, kad Afganistanas tikrai galėtų po trejų, penkerių metų mm, išsivaduoti iš, laisvai veikti be bet kokio tarptautinio įsikišimo. Ir reikėtų daug aiškesnės strategijos, ką ES galėtų padaryti Afganistane. Aš tikiuosi, kad tuo metu mes galėtumėm glaudžiau bendradarbiauti su jumis, bet bet kokiu atveju jūs tikrai nusipelnote mūsų, mūsų visų palaikymo ir kuo geriausių palinkėjimų. Ačiū, ponas Berman delegacijos e, iš Europos parlamento ryšiams su Afganistano vadovas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponė Vygaudai Ušatskai, ačiū už jūsų a, ilgą, jūsų visų pastangų pristatymą. Aš turiu keturis klausimus. Aš čia tikrai nesileisiu į a, daug žodžiavimą, aš konkrečiai kalbėsiu. Jūsų nuomonė, rinkimų vertė kokia yra, kuomet nebuvo net normalaus rinkėjų sąrašo net nebuvo aišku, kuris rinkėjas yra sėtinas su kuria rinkiminė apygarda. Jūsų manimų, kokia yra tokių rinkimų vertė? Apar to, kad tik tai dar gali būti sumenkintas visas Afganistano e, institucijų legitimumas. Antras klausimas. Institucijos ten turi būti stiprinamos ir Europos parlamentas e, gali ir bendradarbiaus su e, taiko, taikos susirinkimu kabule. Tai turi būti ES vaidmuo. Mane uh, stebina, kad jūs menkai apie tai užsimenate, nes iš tikrųjų oficialiai tai toks ir yra ES vaidmo, ar bent jau turi būti. Ji turi būti lyderė e, institucijų pajėgumų stiprinimo e, srityje, valstybės tarnybos apmokymo srityje. Ką jūsų manimų būtų galima daugiau padaryti čia? Trečia, dėl AUPOL. Tai yra labai gražus projektas Tačiau, na, sakykime taip, projektas susidurintis su sunkumais, tai čia reikia aiškiai pasirinkti arba nuspręsti tęsti tą darbą, ar nuspręsti nutraukti tą darbą. Jeigu reikia jį tęsti, tai reikia, reikia labiau sukoncentruoti, sutelkti jį tik tai į policijos apmokymą ir ne po NATO. Uh, lietsargių, ne po, nes tikrai Priešingai turi būti, tai turi būti ne karinė, e, ne karinės rytis, ne NATO globojamas darbas, tai turi būti, aiškiai, civilinė misija. Jūsų manimu, kaip viskas turėtų būti daroma, kaip EUPOL pastangos turi būti fokusuojamos. Ketvirtas dalykas, apie kurį jūs netiek daug užsiminėte, yra korupcija. ES kitos e, donorės uh, man atrodo, pastebi, jog visa pagalba, kuris skiriama Afganų valdžiai, um, kenčia nuo labai aukšto lygio korupcijos. Um, netgi Netgi Karzaiskui pats sustabdo kartais tyrimus, o mes nieko nesakome. Aš manau, kad, aišku, Afganistanas visiškai yra priklausomas nuo išorinės pagalbos, tačiau aš manau, teikiant pagalbą turi būti keliamos bent tam tikros sąlygos. Jūsų nuomonė, kokia būtų šio klausimo? Ačiū. Ačiū. Atsižvelgiant į tai, kiek parlamentarų prašo žodžio, prašysiu visų apsiriboti dviem minutėmis. Klausimas, komentaras, neilgiau kaip dvi minutės, panas Zingeris. Uh, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Dear uh, dear friends, uh, like that, uh... Gerbiamasis ambasadoriau, gerbėmėjai bičiuliai, aišku, esame labai dėkingi už jūsų darbą toje sudėtingoje valstybėje, prisimenant, kad jūs vadovavote Lietuvos dėryboms su Europos Sąjunga. Kai stojame į Europos Sąjungą, tai žinome, kad jūs nebijote dirbti ir sudėtingomis kitomis sąlygomis, o Afganistanas yra itin sudėtinga šalis. Beje, joje įsitvirtinus ir tam tikra ideologija visuomenėje. Laimėsim ar pralaimėsim tokioje valstybėje, aišku, sėtina su klausimu ar išloš pilietinė visuomenė. Egzistuoja didžiulis atotrukis ir Europos Sąjungoje tarp valstybės ir visuomenės, o be to Jeffersono ir kitų nepriklausomybės skelbėjų idėjos labai labai nutolusios nuo Afganistano, nes tenais yra atskiros mokyklos mergaitėms ir berniukams, Tai kaip mes įgyvendinsime pilietinį švietimą regione, kuris labai nutolęs nuo tų vertybių, kurių pagrindų kūrėsi Europa. Kaip mes užtikrinsime pilietiškumo elemento įtvirtinimą. Ir čia nekalbu apie karinės misijas, sėkmingas karinės misijas ar policijos misijas. Net ir aplink Europą, pavyzdžiui, vidurio rytuose matome konfliktus, kuriuos persunkia religinės ideologijos. Yra partneriais, su kuriais mes jau seniai dirbame ir net savo kaiminystėje turime sukaupę tam tikros patirties, kaip sunku dirbti su tam tikrom valstybėm. O uždavinys Afganistane yra dar sudėtingesnis ir kaip ten bus mažinamas tas atotrukis tarp valstybės institucijų ir visuomenės. Pone Kopra, pone ambasadoriau, jūs labai diplomatiškai kalbėjote apie pastaruosius rinkimus Afganistane ir nesu tikra, kad gerai supratau jūsų mintis, kalbėjote apie dviejopus kriterijus. Ar jūs turite galvoje tos kriterijus, kurie taikomi ES, ar kriterijus, kurie tiktų ir tolimiesiams rytams ar Azijai? Mes žinome, kad rinkimams vykstant buvo ir smurto, ir visko Reuterio agentūra pranešė, kad bent jau 70 žmonių žuvo. Be to, stambiausia stebėtojų grupė sakė, kad buvo dažnai įvairiose provincijose, daugumoje provincijų balsuojama už kitus asmenis. Ir todėl užuot stiprinant politinės sistemos teisėtumą, ką mes darome, mes galime susidurti su kita problema, o tai būtų didesnis tarptautinės bendruomenės dalyvavimas ir nauji konfliktai tarp vietos lyderių. Mano asmeninė nuomonė būtų, kad mes, kaip tarptautinė bendruomenė, jos dalis, iki šiol nepasimokėme iš ankstesnio darbo su Afganistanu. Ačiū. Ponas Robertas Volta toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu užduoti paprastą klausimą. Pirmiausia, noriu padėkoti ambasadoriui už padarytą pranešimą ir pristatytą situaciją, nors manau, kad ambasadoriaus darbo tikrai nėra ko pavydėti. 50 procentų heroino mus pasiekia iš Afganistano. Ir mūsų apsaugos veikatos sistemai, teisingumo sistemai tai kainuoja milijardus eurų. Korupcijos lygis Afganistane ir sukilėlių finansavimas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta narkotikų apyvarta. Kaimo vietovėse žmonės priklausomi yra nuo aguonų auginimo, opimo aguonų auginimo, nes iš ten jie gauna savo pajamas. Jungtinės tautos paskaičiavo, kad um, supirkimo kaina sudaro keletą milijardų JAV dolerių per metus. Ir aišku, kova su sukilėliais, e, biudžeto lėšos skirtos kovai su korupcija, visą tai tampa problema. Mes ES turime daug patirties intervencinių pirkimų, tai yra pirkimų kultūrų, kurių nieks nenori. Tai kodėl mums dabar tuo nepasinaudojus? Ir tiesiog reikia sutikrinti, kiek ūkininkai, kokie, kokio dydžio yra aguonų laukai. Antraisiais metais ES galėtų perduoti jiems savo patirtį, tai yra mokėti subsidijas už tai, kad nieko nėra auginama. Tai galėtų būti numatyta trečiam, ketvirtiem, penktiem metam ir tada jie gal nebeaugintų tų agonų. Aišku, galėtume skatinti juos auginti alternatyves kultūras, bet jeigu vėl pereita būtų prie agonų, tai tada galėtume teisėtai sunaikinti jų laukus ir panaikinti finansinę paramą. Bet ambasadoriu, noriu jūsų paklausti, ar iš tiesų galvojama radikaliau apie sukilėlių finansavimą ir ar toks planas ateityje galėtų būti naudojamas ES? Ačiū. Ana Gomeš. O tada jau ponas Ušatskas pasisakys. Na, aš ne visiškai pritariu jūsų vertinimui, kad e, Afganistano žmonės skaito rinkimus kaip teisėtus ir skaidrius ir laisvus. Gal taip ir nėra, todėl norėčiau žinoti, ką jūs galvojate apie tuos signalus, apie masinės balsavimo klastojimus ir sukčiavimo atvejus. Jūs minėjote tik tai tuos drąsius žmonės, kurie atėjo balsuoti. Dėl policijos misijos. Kodėl mesgi iš tiesų nepasinaudojame tuo a, modeliu, kuris tikrai reikalingas Afganistanui? Dėl teisės misijų. Tai aš manau, gal reikia skirti mokymus ir teismų teisėjams, nes kokia nauda iš to, kad mes mokome policijos pareigūnus, jeigu teismai yra korumpuoti. Ir taip pat noriu jūsų paklausti, ar veiksmų planas yra skirtas Afganistanui ir Pakistanui. Ir kaip jūs derinate su atstovu Pakistane tą strategiją. Ir galiausiai, ar jūs, ar jūsų vardu kas nors galėtų pasakyti mūsų partneriams amerikiečiams, kad dronų panaudojimas yra ne tik tartautinės teisės pažeidimas, bet taip pat ir tas žingsnis, kuris paskiau kitą toliau gali mums labai atsirūkti. Ačiū. Yes. Aš Žodis jums, ponė ambasadoriu. Septynios minutės, na, dešimt gal ir spėsiu. Taigi ačiū už tokius sudėtingus klausimus, labai įdomius klausimus. Aš manau, kad jie leis man perduoti tą jūsų pasiustą žinę afganistaniečiams. Aš prezidentui Karzajui prieš vykdamas į Briuselį sakiau, kad mane čia kaip renkiant ištaršys sudėtingais ir nelengvais klausimais. Pradėsiu nuo mm, klausimo, kur uždavė ponas Arlakės ir kiti dėl mano pasirinkto tono, kad mano kalba e, yra pernelyg optini, optimistinė. Vaizdas tikrai prastas, toliau reikia būti optimistu, atsargiu optimistu, kad galėtumėmės tikėtis kažko gero. Aišku, mes taikome tos pačius kriterijus, ponė Gomes, afganų žmonėms. Norėtumėme, kad rinkimai būtų tokie pat kaip Portugalijoje, e, Šveicarijoje, Lietuvoje ir kažkur kitur Europoje. Tačiau mm, reikia būti sąžiningais tiek jums, tiek mūsų gerbėmiems mokesčių mokėtojams. Mes esame šalyje, kur karas trunka ne 9, o 30 metų ir jis nesibaigęs. Šioje šalyje 80 e, procentų žmonių nemoka nei skaityti, nei rašyti. Šioje šalyje nei prezidentas Karzajus, nei generolas e, Petrėjus, nei prezidentas Obama nežino, kiek iš tikrųjų Afganistane gyvena žmonių. Ir kolega apie tai kalbėjo. Būtent dėl to ES e, pasirengusi padėti afganistaniečiams ir iš karto pradėti rinkiminę reformą po to, kai bus spalio mėnesį paskelbti rinkimų rezultatai. Aišku, rinkėjų registracija yra būtina sąlyga, bet kokiems ateities rinkimams surinkti. Turime skatinti, e, daryti rinkiminę reformą ir įvesti neperduodamą balsą, taip pat skatinti politinių partijų ir judėjimą įkūrimą Afganistane. Taigi situacija labai sudėtinga, yra ten daug iššūkių, daug smurto. Tačiau kaip mes galime nepalaikyti žmonių, kurie nepaisydami visų pavojų norėjo ir atidavė savo balso. Tai yra didžiausias mane, mano darbuose palaikantis veiksnys pastaraisiais mėnesiais. Dėl kitų konkrečių klausimų, ponas Arlakė, tikrai džiaugiuosi jūsų susidomėjimus, diskusijas parlamente e, ir komisijoje, tačiau mano kuklę nuomonę strategiją turime. Žinome, kas turi būti padaryta Mums reikia pasiraituoti rankovės ir kipti darbus vietoje. Reikia reformuoti šalį. Ir jeigu kalbame apie EUPOL sustiprinimą papildomais taip reikalingais instruktoriais iš valstybių narių, tai prašom, padėkite mums to pasiekti. Toliau e, ponas Berman uždavė virtinę klausimų. E, e, rinkimus jau šiek tiek aptariau. Dėl institucijų e, iš ties tai yra įtvirtinta ES veiksmų plane pajėgumų, kurias gali išnaudoti ir padidinti ES e, šioje šalyje ir aš kaip ES valstybių narių atstovas stengiuosi tą daryti yra viešojo, viešojo, viešojo administravimo pajėgumų stiprinimas per mm, EUDP. Mes tą darome Daug yra iššūkio Afganistane. Pirmiausia, reikia e, sparčiai apmokyti žmonės penkių dienų kursai renkami vietos pareigūnas toliau yra apmokymai, kaip priimti sprendimus, rengiami įvairiausi konsultaciniai procesai. Dar daug yra iki bendrų taisyklių sukūrimo prancūzai, amerikiečiai visi bando padėti sukurti vieningą administracinę struktūrą. Tačiau visa tai yra ilgalaikė investicija. Jos tikslas sukurti tarnautojų mokymo centrus, juose turėtų būti mokomi Afganistano ateities lyderiai. Būtent dėl to aš atitinkamą komisiją, pasiūlymą komisijai pateiksiu, tikiuosi jūs mane palaikysite pasiūlymo esmė visoje šalyje sukurti institutų ar mokymo institucijų tinklą. Dėl EUPOL klausimas buvo užduotas. Taip yra šeši strateginiai tikslai. Tie tikslai savo ruošto atspindi ES e, realybę, nes tikslai buvo suformuoti konsensuso pagrindu pasiektų tarp valstybių narių. Iš ties daug atsidavisių žmonių dirba svarbu darbą bet e, jų veiksmų laisvė labai ribota. Kaip ponas Arlakis, taip ir aš raginu susitelkti ties vienu prioritetu. To prioriteto svarba e, suvokia tiek patys afganistaniečiai, tiek e, mūsų draugai Amerikoje, kurie skiria tam tikslui didelės lėšas. Kalbu apie policininkų mokymus. Siūlau šiam tikslui skirti daug pinigų, nes tai bus tikrai didelę gražą duodanti investicija ne tik į karo policiją, kam skiriamas ypatingas dėmesys, bet ir į policininkus, kurie mm, dirba su žmonėmis ir turime juos apmokyti, kad jie dirbtų atsakingai. Klausimas, kurį uždavė keletas e, parlamentarų, tai e, korupcija. Iš ties milžiniška problema, būtent dėl to aš tarptautinėje bendruomenėje e, stengiuosi kelti šį klausimą. Ta dariau ir iki Kabulo konferencijos. Džiugu, kad korupcija rado savo vietą Kabulo deklaracijoje, bet atėjo laikas nuo deklaracijų pereiti prie darbų. Regėjome pažangos Goro provincijoje, Čekčiurane visiškai nesenai lankiausi, kur vyriausiasis teisėjas e, pasakė, kad e, vienas iš jo skyriaus vadovų ir kitas aukštas pareigūnas e, buvo sulaikyti ir bus teisiami dėl korupcijos. Taip pat generalinėje pro prokuratūroje yra mokymai rengiami, kur prokurorai uh, apmokomi tirti labai jautras korupcinės bylas. Taigi tarptautinė bendruomenė deda pastangų, e, viliuosi, kad mūsų pastangos bus kiek įmanoma tikslingesnės ir aišku, tam tikras sąlygas be abejo turime kelti. Mano uh, geras draugas Emanuelis uždavė labai įdomų ir tikrai sudėtingą klausimą. Uh, ar laimėsime, ar pralaimėsime. Pralaimėti neturime teisės, aš manau, per nelik daug pastatyta ant kortos. Taigi reikia galvoti apie laimėjimą, bet apie, apie tai, kad tai bus ilgalaikis procesas, apie tai, kas, kokios karinės misijos vyksta ir kokias didesnės civilinės pastangas mes dėsime ir kaip civilinė reikalo pusė stiprinime. Mes turime suvokti realybę. Ten kita tauta, kita bendruomenė, jie turi savų vertybių, jų, jie turi savo religiją. Visą tai turime gerbti. Tačiau, kaip parodė pasirengimas rinkimams, galime judėti į priekį ir užtikrinti, kaip įmanoma, skaidresnį atstovavimosios demokratijos veikimą, aišku, atsižvelgianti mm, realią e, situaciją atrodo atsakiau į klausimą dėl dvigubų kriterijų. Iš ties FIFAN ir e, Afganų tinklas, tarptautinė žiniasklaida e, fiksuoja tai, kas vyksta, bet procedūros vyksta, e, todėl rinkimų komisija turės įvertinti pateiktus skundus. Tikiuosi, kad e, primtas sprendimas ne tik mus, bet pabrėšiu pirmiausia afganistaniečius e, patikėti, kad procesai yra skaidrus. Būtent turime e, suteikti daugiau galių rinkimų komisijai, be kitako, kad ji galėtų padėti patikėti vykstančiais procesais. Ponas Volteris parlamento narys e, pateikė labai įdomų pasiūlymą e, su visą pagarą jums, e, kad lengva sakyti, bet sunku padaryti. Iš ties kartu su jūsų šalies ambasadoriumi Britų karinius reiktasparnius skridau, skraidžiau virš laukų, bet ką mes galime padaryti, tokia yra realybė. Galime kažkokį novatorišką planą parengti, bet jeigu jis nebus tvarus, jokių rezultatų neduos. Buvo bandoma daryti kažką panašaus e, į tą pusę, kaip jūs siūlote. E, nepamirškime, kad ES skiria nemažai pinigų alternatyvėjam žemės ūkiui ir siekia su padėti žmonėms e, sukurti kitokį gyvenimo būdą. Tikiuosi, e, kad čia atsakiau į klausimą dėl komisijos. Dabar dėl e, teismų sistemos e, yra įvairialypė problema. Esminė problema tai silpni administraciniai gebėjimai. Dabar teikiame pagalbą, mūsų ekspertai bando patobulinti peržiūrėti ger, geresnio valdymo nuostatas. Dar vienas ekspertas yra atsakingas e, už bendradarbiavimą su trimis teisinėmis institucijomis - prokuratūra, aukščiausiasis teismas ir teisingumo ministerija. Jiems reikia suvokti pačių paprasčiausių e, dalykų, kaip suvokti, kas yra prioritetai, kaip juos rinktis, e, kas yra svarbiau, kas netaip svarbiau, kaip užtikrinti apsaugą, pavyzdžiui, prokurorams, kad jie galėtų nekliudomai dirbti. Tai būtų tiek. Ačiū. Merci. Il nous reste 20 minutes. Ačiū. Mm, liko 20 minučių. Šeši prašo žodžio. Prašau labai drausmingai susitelkti į esminius momentus. Panas Taler. Uh, thank you, Mr. Ambassador. To... Ačiū, gerbiamas ambasadoriau, kad atėjote į mūsų šiandienos sutikimą. Afganistanas yra valstybė turinti specifinių tradicijų, mm, be mm, aiškių santykių tarp centrinės regionės valdžios. Mes tą matome dabar. ES priimama rezoliucija Europos parlamente ir daug kas iš mūsų norime uh, išsakyti mūsų žmonių politinę valią, kažkaip ištrūkti iš tų politinių spastų, kuriuose ta valstybė yra devyneri metai. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to pasiūlymo organizuoti politinį procesą Afganistane, kuriame dalyvautų visi, visos politinės ir karinės jėgos, kad būtų galima mums patraukti koalicinės pajėgas tada, kai ateis tinkamas momentas. Kokia būtų jūsų nuomonė ir kas jūsų manimų galų gale negalėtų dalyvauti tokiame procese? Man atrodo, mes turime kažkaip ištrūkti iš tų spastų, o kuo ilgiau mes laukiame, tuo giliau mes į tuos spastus įkliūname. Aš manau, kad uh, Negalime leisti, kad Afganistane toliau būtų tarptautinio terorizmo prieglopstis, rojus. Aš manau, kad tikrai reikia kažką daryti. Estijos atstovas, panas Haimin. Ačiū. Aš noriu pasiteirauti dėl vienos institucijos kurios jūs nepaminėjote, tai yra Afganistano parlamento. Mes remiame centrinę provincijų valdžią, policijos pajėgas, rinkimų sistemą. Tačiau kaip dėl Afganistano parlamento? Nekartą lankiausi Afganistane ir Afganistano parlamente Estijoje pradėjome netgi programą, kurie siekėme jiems suteikti techninės pagalbos. Taigi noriu kreiptis į kolegas iš įvairių parlamentų ir paraginti, padėti mūsų kolegoms Afganistano parlamente dirbti. Mano manimu, yra labai svarbu pasistengti sustiprinti jų padėtį Afganistano visuomenėje. Man atrodo, mes kaip ir esame primiršę tą instituciją. Ačiū, panas Tanokas. Ačiū, panas Zingeris. Atrodo, nerimauja, kad Afganistano mergaitės ir berniukai sky, mokomi atskirai. Na, man, mūsų tai nejaudina, mūsų irgi buvo tokios tradicijos kur šariato įstatymai vis dar yra Afganistano konstitucijos, tai na, išlieka daug rimtesnių problemų laimiai, kad kol kas tai nėra įgyvendinama. Ar jūs galvojate, ponia Užatskai, kad iš tikrųjų esai žvalgybos pajėgos ir kitos yra panaudojamos, iš tikrųjų, kad matome Pakistano talibaną dabar stiprėjant e, ir yra tikrai labai didelis pavojus, kad jie atsigaus po potvinių. Taip pat koks yra uh, Indijos poveikis, stiprinant visuomenę ir investuojant toje valstybėje. Ar jūs kaž, palaikote kažkokius ryšius su demokratiška Indija? Ir paskutinis dalykas dėl uh, civilinių karinių tiekimo um, alternatyvių maršrutų išvengiant Centrinės Azijos, kad būtų galima um, ISAF uh, pajėgoms ir ES misijoms tinkamai aprūpinimą suteikti. Si, euh, Ačiū, ambasadoriu. Kobulo konferencijoje numatyta, kad iki 2012 metų 50 procentų um, ES pagalbos keliaus per Afganistano um, valdžią, biudžetą ir per uh, Afganistano banką. Kaip Jūs galvojate, ar iš tikrųjų tos lėšos bus tinkamai panaudotos? Antras klausimas, aišku, buvo kalbėta daug apie korupciją ir jei leistumėte, aš norėčiau taip pat pakalbėti apie žurnalistų darbą ir galimybę prieiti prie informacijos toje valstybėje. Jūs, aišku, žinote, Herver Iskeri ir Stefan Steponi, prancūzų žurnalistai, nuo gegužės mėnesio yra sulaikyti laikomi toje valstybėje. Aišku, atitinkamai bandoma išsiaiškinti jų situaciją valstybinis kanalas, bet norėjau paklausti, gal jūs galėtume taip pat prisidėti prie jų išlaisvinimo proceso. Merci. Euh, Ačiū. Rumunijos nacionalinio parlamento atstovas. Na, panašu, kad ir mes įstrigome šiandieną čia, nes streikuoja Bruselio oro uosto oro kontrolės dispečeriai, bet malonu, kad bent jau įstrigome ir aptarėme tokią temą kaip Afganistanas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ambasadorių Šatską už jo ryštą ir už jo drąsą ir palinkėti jam kuo geriausios sėkmės. Tiesą pasakius, ponios ir ponai, mes visi šiuo atveju susidurėme su didžiuliu iššūkiu, turiu galvoje ES misiją Afganistane. Bet kitą vertus, manau, kad ES Afganistanas atveria ir galimybės, na, sakykime, reklamuoti kabutėse iš dalies ir sustiprinti savo pačių gebėjimus krizių kontrolės, krizių valdymo, kovos su korupcija ir administracinių gebėjimų didinimo srityse. Kita vertus, tai yra ES ir NATO santykių išbandymo poligonas. Kadangi NATO yra kur kas labiau patyręs ir turi daugiau gebėjimų, geriau gali veikti gynybos rytyje, tai ES natūraliai turėtų daugiau dėmesio skirti institucinės sąrangos plėtrai ir tobulinimui. Tai gali užtikrinti mūsų darbų sėkmę. Kai kalbame apie bendradarbiavimą su regioniniais ir visais tartautiniais suinteresuotais asmenimis, tai aš manau, kad ES šioje srityje turi prisimti lyderio vaidmenį, nes geras valdymas ir yra tas sėkmės laidas veikiant visose kitose srityse. Nes ponios ir ponai, be saugumo reikalų, be to, kad padėtis Afganistane turi būti saugi, Afganistano piliečiai turi žinoti, kad jie gali pasitikėti savo gyvenimą teisingai veikiančiomis institucijomis, o šiandieną to mes nematome. O dabar po šių komentarų norėčiau pateikti klausimą. Kaip Jūs, ambasadoriau, įsivaizduojate ES misijos tolesnį likimą, atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. antrą pusmetį kai kurios valstybės, kaip jos kad jau paskelbė, ketina išvesti savo karinį kontingentą iš Afganistano. Ačiū. Ačiū. Ir galiausiai ponas Janės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ambasadoriau, Noriu padėkoti Jums, kad atvykote šiandien po pietų pas mus ir pasakėte kalbą. Ksavieras Solana praėjusį penktadienį išleido knygą, pristatė ją Madrite, kurioje sakoma, kad karinių požiūrių karo Afganistane neįmanoma laimėti. Ir kadangi tai yra pono Sulanus knyga, norėčiau paklausyti, ką jūs apie tokį teiginį manote. Ponas Danšom aišku, akilai seka, kad mes neviršytume nustatyto laiko reglamento, todėl pridėsiu tik vieną sakinį. Nepamirškite, kad aš esu vienas iš tų, kurie tiki, kad visos priemonės geros, kurios leis užkirsti kelią talibams sugrįžti į Afganistaną, nes tokiu atveju Afganistanas taptų terorizmo rojumi. Pone ambasadoriu, dabar jums dvi minutės. Dešimt minučių, atsiprašau. Ačiū už labai įdomius ir kartu sudėtingus klausimus. Pirmiausia, pono Italiui norėčiau atsakyti ir tai susijęsiu su pono Vaneso klausimu apie politinį procesą ir ar gali tai būti, kad karinių požiūrių to karo neįmanoma laimėti. Man regis, Sprendimo reikia ieškoti ir karinėme, ir politinėme procese. Nes mes dabar stebime tokią situaciją, kokia yra ir jinai mums tai sufleruoja ir mums reikia remti vadovybę ir regioninę vadovybę. Tai yra, ko gero, vienintelis kelias. Aš manau labai svarbu pripažinti, ponė Talerį, kad karinio kontingento išvedimas, mano galva, yra įmanomas tik tada, kai mes sukursime tą pagrindą, kuriuo remiantis patys afganistaniečiai galės tvarkyti ir valdyti savo šalį. Bet tas pagrindas dar nesukurtas. Ir todėl aš kartoju ir kartoju visada ir čia parlamente, ir žiniasklaidoje, ir susitikimuose su visuomenė. Jeigu mes dabar išeisime iš Afganistano, tai ten liks chaosas. Ir neabejotinai regioninis nestabilumas tik susiprės o gal net gali kirti tame regione rimtas karas. Todėl visiems jums ir tiems, kurie domisi, sakau, kad reikia, reikia stabilumo ir saugumo tame regione, nors aišku, giliausia užuojauta šeimoms tų europiečių, kurių sūnus ir dukros žuvo Afganistane. Bet stabilumo galime pasiekti tik per plėtros programas ir šioje srityje ES gali suvaidinti išskirtinį vaidmenį. Dabar dėl Estijos parlamento nario klausimo. Taip, aš tikrai sveikinu jūsų kvietimą teikti paramą Afganistano parlamentui. Taip, dvišalių pagrindų kažkas juda. Taip yra daroma ir Europos parlamento lygių, bet tikrai dar to, tų veiksmų neužtenka. Ir aš manau, kad labai svarbu pasinaudoti susikūrusią progą dabar, kai rinksis naujas parlamentas, tikėkime, šalajoje lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Taigi labai svarbu su jais pradėti dirbti, juos nukreipti, Ir jūs, kaip parlamento nariai, galite daug ką nuveikti. Reikia jiems aiškinti, kaip palaikyti santykių su centrinė vadovybė, su regioninė valdžia, kaip veikti. Ir aš tikrai, kai tik galėsiu, skatinsiu juos, kuo galima anksčiau atvykti pas mus. Taip pat susitiksiu su naujai išrinktuoju Afganistano parlamentu ir aš manau, kad kartu su Europos parlamento pirmininku Buziku mums pavyks ką nors nuveikti. Aš gal kai kurių klausimų per daug nekomentuosiu, bet Britų parlamento narys uždavė klausimą dėl Pakistano. Atsakydamas galiu pasakyti, kad mes visi pripažįstame, jog Pakistanas ir Afganistanas yra glaudžiai tarpusavį susiję. Taip, tai yra dvi suverenios valstybės turinčios savo istoriją. Bet dabartinė padėtis jas labai glaudžiai susiję. Todėl ES savo veiksmų planą parengė ir Afganistanui, ir Pakistanui. Ir aš labai glaudžiai bendradarbiauju su savo kolega, kuris veikia Islamabadę su JAV. Ypač mes stebime šiokią tokią pažangą Pakistano ir Afganistano dvišalių santykių srityje. Ir tikrai prasideda gana konstruktyvus bendradarbiavimas, sprendžiant, pavyzdžiui, tartautinio terorizmo problemas. O kalbant apie alternatyves galimybės, tai mes taip pat padedame investuoti į sienos pereimo punktų sukūrimą Afganistano šiaurėje. Dabar netiek daug yra aiškių tokių pereimo punktų, vos keli su Pakistanu, o toliau su Vidurio Azija. Yra keletas tokių e, gerų ženklų ir ekonomikos bendradarbiavimo srityje su Turkmenija buvo pasirašytas susitarimas dėl dujotakio, kuris jungtų toliau Pakistaną ir Indiją per Afganistaną. Taigi ekonominis bendradarbiavimas ir sąsajos su ypač Pakistanu ir Indija, kurių interesas Afganistane yra didžiulis, neabejotinai turėtų pasitarnauti tam, kad dabartinė kova Afganistane silpnėtų ir pasibaigtų. Ir ES per REKA, per regioninę ekonominio bendradarbiavimo konferenciją, kuri beje vyks lapkričio pradžioje, jos darbo atvarkė bus kalbama apie integruotą sienų kontrolę, apie ekonominę bendradarbiavimą ir su Indijos bei Pakistano ambasadoriumi mes apie tai kalbame ir vienas iš jų yra tikrai mano ilgametės darbo partneris tenise žaidžiant. Dabar dėl biudžeto ir kaip bankų krizė Kabule atsilieps. Taip, mes teiksime tokią finansinę paramą, bet su tam tikra sąlyga. Aš pats, kai vedžiau dėrybas ES vardu, labai aiškiai pasakiau afganistaniečiams, taip mes remsime, mes per jūsų biudžetą skirsime lėšas su sąlyga, jeigu jūs užkirsite kelią korupcijai ir užtikrinsite tvarkingą lėšų administravimą. Tai buvo pasakyti ir prezidentui Karzai ir mes neketiname atsitraukti nuo tokios nuostatos. O dėl žurnalistų nenorėčiau čia leistis į detalės, nes dabar dėl tų dviejų žurnalistų išlaisvinimo daug dirba Kabulė šiuo metu Prancūzijos vyriausybė ir mes prisidedame ir daugiau nenorėčiau nieko sakyti. Dėl to, kas bus po 2011 metų, kai karinis kontingentas Afganistame sumažės. Jeigu aš teisingai suprantu, tai jūs tikriausiai turėjote galvoje uh, policijos misijos sumažėjimą, nes dėl karinių pajėgų tai tikriausiai tą klausimą geriausiai galėtų atsakyti NATO generalinis sekretorius Rasmusenas, net, kuris netrukus atvyks. Bet dabar galiu patikinti, kad civilinės misijos apimtis išauks ir bus ten tol, kol nepasibaigs perinamasis laikotarpis. Ačiū, gerbiamas ambasadoriau. Ačiū kolegoms. NATO generalinis sekretorius prie mūsų prisijungs už kelių minučių, taigi galime padaryti trumpą pertraukėlę ir 16 val. pratęsti diskusiją su NATO generaliniu sekretoriumi. Great... Jei leistumėte, aš noriu tik tai dar kartą Jums visiems padėkoti už didžiulį susidomėjimą Afganistanu ir tikrai man tai labai padės ateities darbei įgyvenant ES veiksmų planą ir palaikant ryšių su kolegomis Kabulė ir kitur. Ačiū. Freund. So. Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto, il segretario. Gerbėmiai kolegos, maloniai jūsų prašau sėsti į savo vietas. NATO generalinis sekretorius atvyko tiksliai laiku ir mes turėtume jam atsilyginti tuo pačiu ir neversti jo laukti. Taigi, pirmiausia, norėčiau padėkotis mūsų svečiui, kad priėmė kvietimą atvykti į mūsų popietės posėdį šiandien. Ir mes dabar kalbėsime apie ES ir NATO santykius, kurie praturtėjo dviem naujais elementais. Aišku, svarbiausias dalykas yra Lisabono sutarties įsigaliojimas. Ir Tai nebejotinai suteikia naują atspalvį ES saugumo ir gynybos politikai, dėl kurios vis dar vyksta diskusija, o jūsų generalinė sekretoriau organizacija turi strateginės gairias ir apskritai globalią strategiją apie ateities NATO veiksmus įvairiose vietose. Tai nebejotinai strateginiai dalykai, kurie mums Europos parlamente rūpi. Rūpi pirmiausiai parlamento užsienio reikalų komiteto nariams. Todėl šiandieną turime unikalią progą pasikeisti nuomonėmis dėl tais klausimais, kurie itin rūpi mūsų šalių piliečiams. Visi žinome, kad ES ir NATO bendrai siekia užtikrinti saugumą ir taiką ne tik tai Europoje, bet ir už jos ribų. 27 ES valstybės narės beveik visos yra Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos narės ir dalyvauja civilinėse bei karinėse operacijose, kurias vykdo NATO arba kurioms vadovauja NATO. Ir Keletą galėčiau pavyzdžių pateikti. Tai yra operacijos vykdomos Kosove ir Afganistane. Toks bendradarbiavimas taip pat tikros po Lisabono sutarties suformuotos bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas ir yra tie elementai, dėl kurių mes nebejotinai privalome įsigilinti į NATO ir ES veiksmų papildomumą. Nes jau minėjau, kad NATO dabar išgyvena prioritetų peržiūros ir funkcijų peržiūros laikotarpį. Ir todėl, ponia generalinis sekretoriau, nekantrai laukiu jūsų pasisakymo kad išvelgtume, ko galime tikėtis spalio 14 dieną, kai susirinks užsienio reikalų ministrai Šiaurės Irlando asamblėje aptarti šių reikalų. Akivaizdu, kad noriu Jums padėkoti ir už tą atvirumą, kuriuo pasižymėjote diskusijoje vykusioje Liepos mėnesį. Nes vykstant minėtiems procesams jūs visada pageidavote, kad jūsų ir jūsų vadovaujamas organizacijos santykis Europos parlamentu būtų labai konstruktyvus. Taigi, žodis jums, ponė generalinį sekretoriau. Pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti Jums už šiltą prieimimą, už Jūsų malonius įžangos žodžius. Labai džiaugiuosi galimybė vėl būti čia Europos parlamente ir kreiptis tuo pat metu ir į Europos parlamento narius, ir į nacionalinių parlamentų narius. Norėjau atvykti čia pas Jūs, kad galėčiau pasikeisti nuomonėmis su Jumis ir paprašyti Jūsų paramos mano siekiams sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir NATO. Uh, pastaruosius 15-20 metų ES ir NATO pergyvena labai rimtus pasikeitimus. ES neseniai pradėjo gyveninti Lisabono sutarties nuostatas. Ir iš tikrųjų ES veikia įvairiose sritise, yra pripažįstama tarptautinėje arenoje kaip labai svarbi veikėja, taip pat ir gynybos srityje, kadangi vykdo civilinės ir karinės misijas įvairiose pasaulio vietose. Glaudesni ryšiai tarp ES ir alijanso tampa strategin, strateginės svarbos reikalu. Dabar norėčiau pakalbėti plačiau apie organizaciją, kuriai man tenka, kuriai man tenka garbė vadovauti. Šiandienos NATO yra visiškai kitokia organizacija nei šaltojo karo laikų NATO. Aišku, kad pagrindiniai principai e, nepasikeitė. Tai yra transatlantinis alijansas, su tvirtais įsipareigojimais e, dėl tarpusavio gynybos nuo bet kokio išpolio, dėl e, bendrų vertybių išpažinimo, e, ką daro visos valstybės narės NATO vadovų sutikime, kuris įvyks Lisabona lapkričio mėnesį, tvirtinsime e, naują strategiją. Tai bus labai svarbus e, šio alijanso pertvarkos e, etapas. Ir šioje strategijoje bus išdėsta mūsų vizija, mūsų gairės artimiausiam dešimtmetyje, bus nubrėžtas kelias, kuriuo mes žengsime siekdami alijansą sustiprinti ir įkvėpti jam daugiau dinamiškumo tai bus NATO strategija, kurią bus galima įgyvendinti ir kuri bus tvari. Šiuo tikslu vakar pateikiau teksto projektą NATO alijanso narėms. Dabar jos šios šalis narės per atimiausią savaitę derinti savo pozicijas. Strateginė koncepcija bus paremta keturiais ramščiais. Visų pirma, gynyba ir saugumas 21 amžiuje. Tai mūsų įsipareigojimas užtikrinti kolektyvinę gynybą pagal penktą straipsnį. Tai yra visiškai tvirtas, absoliučiai tvirtas principas, kurį rems ir karinė veikla. Mes taip pat analizuosime e, mūsų ateities gynybą nuo būsimų e, iššūkių ir grėsmių, pavyzdžiui, kibernetinių išpolių, masinio naikinimo ginklų, e, raketų, terorizmo mūsų energijos tiekimo nutraukimo ir panašiai. Antra, saugumas per krizių valdymą vietoj to, kad būtų reaguojama į krizių padarinius, kuomet įvyksta smurto proveržiai, mes turime imtis iniciatyvos užkirsti kelią krizės ir jas valdyti ankstyvose etapuose. Tuo tikslu turėsime geriau koordinuoti savo veiklą su kitų krizių valdymo užsiimančių organizacijų darbu. Tai mes vadiname visapusiškuoju požiūriu mums reikalingi tinkami pajėgumai ir tinkamas bendradarbiavimas, kad tai būtų galima padaryti. Trečia. Kaip NATO gali propaguoti tarptautinį stabilumą? Mes turime stiprinti partnerystę su ES. Vėliau a, pristatysiu savo pasiūlymus tuo tikslu. O NATO partnerystės su kitomis šaly, šalimis politika yra tikrai fainikuota sėkme ir mes turime toliau plėtoti tas partnerystės, plėsdami dialogą, bendradarbiavimą su pa, e, viso pasaulio šalimis, su šalimis, kurios siekia, kaip ir mes, taikių uh, santykių, taikaus bendradarbiavimo, įtraukiant tokias valstybės kaip Indija ar Kinija. Tuo pat metu mes turime išplėsti uh, ir a, klausimų, kuriuos mes esame pasirengę aptarinėti su šalimis partnerėmis ir kitomis organizacijomis, kaip kad jungtinės tautos, spektrą. Ir galiausiai ketvirtas naujosios strateginės koncepcijos elementas, tai yra NATO reforma, transformacija. Reforma, aišku, yra testinis procesas, o ne vienkartinis įvykis kadangi ap, finansinė aplinka patiria didžiulius suvaržymus, strateginiai koncepcijoje turi būti nubriežtas kelias, kaip užtikrinti didesnę naudą, didesnį saugumą iš suvaržytų biudžetų. Per pastaruosius keliarius metus padarėme daug pažangos, užtikrindami, kad mūsų pajėgas būtų galima geriau disklokuoti, tačiau vis dar per daug mūsų pajėgų yra įstrigę kareivinėse. Tai yra šalto karo paveldas. Brangu išlaikyti tokias pajėgas, jos nėra pritaikytos mūsų tikslams įgyvendinti. Ir atvirai sakant, reikalai turi keistis šioje srityje. Dabar noriu pabrėžti vieną konkretų e, dalyką, kuris suvaidins labai svarbu vaidmenį Lisabonos vadovų sutikime, e, vertinant tas grėsmės, kurias kelia. A, e, ra, Raketų platinimas mes turime e, ieškoti sutarimo plėsti NATO teritorinės gynybo, priešraketinės gynybos pajėgumus, kad e, galėtumėm išplėsti alijanso e, dabartinius raketinius projektus, kurie kol kas yra skirti tik apsaugoti mūsų dislokuotas pajėgas išplėsdami tokius pajėgumus mes galėtumėm užtikrinti prieš raketinę gynybą taip pat ir um, prie, prie alijansą prisijungusioms ES valstybėms e, narėms ir, pili, ir jų tautoms. Tai yra mūsų tikslas. Dabar Leiskite man sugrįžti prie visapusiškojo požiūrio. Šiandienos sudėtingame pasaulyje, kuomet iššūkių yra labai daug ir įvairių, aišku, reikia visapusiško požiūrio, kur karinės, civilinės ir kitos priemonės papildytų vienas kitas. NATO turi savo stipresias pusės, aišku, lygiai taip pat ir ES, lygiai taip pat ir Junktinės tautos, lygiai taip pat ir kiti veikėjai veikiai, kaip kad nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Tam, kad tos stipriosios pusės papildytų vienos kitas ir sustiprintų vienos kitas, mes turime savo veiksmus planuoti kartu ir veikti kartu, kai tai turi prasme paskutinį praeitą amžiaus dešimtmetį, kuomet transatlantinė bendruomenė e, suvienijo savo jėgas, kad užbaigtų konfliktą Balkanuose, mes supratome, kad daug platesni ES NATO santykiai po tokios geros pradžios dėja nebuvo plečiami, stiprinami ir neapėmė platesnių saugumo klausimų rato. Dėl kokių priežasčių taip įvyko? Paprašiai, sak, paprastai sakant, Es NATO bendarbiavimo supratimas yra dar labai skirtingas. Kai kurios valstybės galvoja, jog plataus spektro strateginė partnerystė tarp NATO ir ES yra politinis prioritetas, tačiau kitos valstybės vis dar dvėjoja teikdamos, kad glaudesnis bendarbiavimas galėtų pakengti dviejų institucijų autonomiškumui ar netgi sukurti kažkokią tai hierarchinę struktūrą tarptų, e, tarptų organizacijų. Aš noriu pa, patikinti tuos, kurie dar abejoja, kad NATO gerbė ES sprendimų prieimimo autonomiškumą. NATO lygiai taip pat gerbė ir savo sprendimų prieimimo autonomiškumą. Be to, plataus spektro strateginė partnerystė reikštų, kad abu partneriai veiktų vienodomis sąlygomis. Tai yra e, būtina sąlyga, kad būtų, e, pasitikėjimu būtų paremti santykiai. Ir abiejų organizacijų narės nekarta teikia įvairių pasiūlymų, kaip suartinti mūsų organizacijas. Aš manau, kad mes turime pasiremti tuo pagreišiu ir iš tikrųjų perkelti ES ir NATO santykius į aukštesnį lygmenį e, šiuose pagrindinėse trijose srityse. Visų pirma, ES ir NATO turi reguliariai diskutuoti visais lygmenimis dėl įvairiausių bendrų saugumo interesų. Šiandien dėja situacija yra tokia, kad NATO ir ES yra nepajėgios oficialiai aptarinėti svarbių klausimų kitų nei Bosnija. Nežiūrint to, kad mūsų e, saugumo interesų sritis labai dažnai yra bendros. Antra, ES ir NATO turi dirbti daug glaudžiau iš vien įvairiose operacijose. Mm, vis dažniau mes veiksime tame pačiame pasaulio kampelėje. Mūsų vienys tie patys tikslai, kaip kad matome šiandien Kosove, Afganistane ar prie Somalio krantų. Atsižvelgianti tai, kad mes turime skirtingus priemonių paketus mūsų institucijose, tai mūsų požiūriai turi papildyti vieni kitus. Tam, aišku, reikalingas kitokio lygio koordinavimo mechanizmas. Mums taip pat reikalinga didesnė graža iš mūsų išlaidų gynybos poreikiams. Čia pateiksiu vieną pavyzdį. Turime užtikrinti, kad parengsime bendrą požiūrį savo požiūrėje į a, taip vadinamus improvizuotus prokstamosius įtaisus. Tai yra tai, dėl ko labai daug civilių ir kariškių žūsta Afganistane, pavyzdžiui. Aš manau, kad veikdami kartu mes galime išvengti dubliavimuose ir tikrai ribotus išteklius galėtumėm panaudoti daug efektyviau. Politik... Tam, kad įveiktumėme politinius sunkumus, siūlau dviejopos strategijos e, laikytis. Ta padariau per susitikimą su es gynybos ministrais Palma dėl Majorkos susitikime. Taigi iš vienos pusės visos es valstybės narės turėtų galėti dalyvauti e, es e, NATO bendradarbiavimo formate. Iš kitos pusės es turėtų sustiprinti savo santykius su sąjungininku kais, kurie nėra, kurios nėra alijanso narės e, kariniais e, klausimais. Pirmiausia, reiktų geriau įtraukti e, ne valstybės narės sąjungininkės į socialinius ir karinius veiksmus. Taip pat reiktų Turkiai teikti, suteikti saugumo susitarimą. Ir trečia, ES turėtų sudaryti susitarimą e, tarp Turkijos ir Europos gynybos agentūros. Aš e, pasidalinau šiais pasiūlymais su visais ES aukštais pareigūnais, įskaitant pirmininką Buziką ir e, kitais. Tikrai mane nustebino prieš porą savaičių vykusio vadovų sutarimo išvados. Tikrai bendradarbiausiu su ponė Ashton, kad uh, išspręstumėme e, tas politinės problemas, kurios e, trukdo vystyti es NATO bendradarbiavimą. Pačiais aukščiausiais e, politiniais lygmenimis turime stengtis judėti į priekį. 23 valstybės, kurios yra abiejų 21, atsiprašau, valstybė, kurios yra abiejų organizacijų narės, turi ieškoti bendrų sprendimų. Baigdamas pažymėsiu, kad puikiai suvokiu, kokį vaidmenį atlieka EP skatindamas tolesnę pažangą, todėl tikiuosi sulaukti reakcijos į mano pateiktus pasiūlymus. Ačiū. Grazie signor segretario generale, il suo intervento è stato molto. Ačiū, ponė generalinė sekretoriau. E, tikrai e, trumpa, konkreti kalba kadangi sutaupėme laiko, jūsų dėka turime daugiau galimybių padiskutuoti. Ir ponas Danžan, saugumo komitečio vicepirmininkas, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū generalinį sekretoriau, už jūsų pasisakymą, už tai, kad jūs šiandien atėjote čia. Mums yra labai svarbus šis dialogas su NATO ir mes labai vertiname galimybę palaikyti nuolatinį dialogą su jumis, kalbant apie um, glaudesnius santykius tarp mūsų dviejų atitinkamų organizacijų. O porą labai trumpų, galbūt nelabai malonių klausimų. Visų pirma, dėl tai, e, tų taip ži, žinomųjų gerai civilinių pajėgumų, kuriuos NATO ketina sukurti savo struktūroje, kalbant apie personalą, biudžetą ir taip toliau. Ar iš tikrųjų verta NATO kurti tokias struktūras paraleliai, turint omenyje, ką turi ES, turint omenyje visus iššūkius ir NATO pajėgumų civilinėje srityje srityje, ar iš tikrųjų reikalingi tokie drastiški sprendimai, ypač turint omenyje ribotą biudžetą ir taip toliau. Ir antras dalykas, tai būtų paskutinis elementas, ką jūs paminėjote, tai Turkija. Mes, aišku, visi puikiai žinome, jog politinis dialogas uh, ir saugumo dialogas yra reikalingas tarp ES ir NATO. Jūs būtent paminėjote visas tas problemas, su kuriamis mes susidurėm - Kosovo, Afganistanas, e, taip toliau, Berliūnas plus dėl Bosnijos, jūs paminėjote taip, tai aišku, kad to nepakanka. Ir da, būtent e, dėl tų nuolaidų, kurias būtų galima padaryti e, e, Turkijai, BSGP srityje, dėl to dialogo su Turkija Būtent ar jūsų manimų tos nuolaidos Turkijai galėtų prisidėti prie e, santykių gerinimo tarp ES ir NATO? Reikia apgailestauti, kad užsienio politika vis tik tai e, vis dažniau prieštarauja to šalies įsipareigojimams e, netgi elementarie, vykdyti elementarius solidarumo uždavinius, kas yra privaloma pagal jos narystę toje organiza jūsų organizacijoje, iš tikrųjų, kaip būtų su tomis nuolaidomis, ko būtų reikalinga, kad tas dialogas duotų rezultatų. Danja. Ehm, e Ačiū vicepirmininkė Danžam. Prieš pradedamant diskusijas, norėčiau pasveikinti 70 studentų grupę. Jie mm, dirba Europos gynybos koledže ir atvyko pas mūsų vizitu. Sveiki atvykę. Daug norinčiųjų pasisakyti, prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, gerbiami kolegos, trys minutės. Ponas Tugarski iš Bulgarijos e, parlamento užsienio reikalų komiteto. Prašom. Pone pirmininkė, pone generalinį sekretorių, tikrai ačiū e, už suteiktą galimybę išsamei padiskutuoti šiandien mūsų popietinėje posėdžio dalyje. Tikrai e, reikia diskutuoti kalbėti apie tai, kas vyksta Afganistane, ką es ten daro, mes e, ką tik aptarėme šią problemą. Vienas iš sudėting, sudėtingiausių klausimų. Daug išgirdome iš specialiojo įgaliotinio Afganistane. E, tampa aišku, kad mes e, siekime stiprinti civilinės institucijas bei skirti lėšas veikiančiai administraciniai struktūrai sukurti. Iš kitos pusės NATO yra e, daugiausia veiks, NATO savo veiksmus grindžia JAV veiksmais, treniruojamos karinės ir policininkų pajėgos, kurios galėtų perimti šalies kontrolę ir užtikrinti saugumą. E, klausimas, e, kaip Jūs vertinate galimybę koordinuoti ES ir NATO veiksmus bei kartu siekti sėkmingai išspręsti Afganistano konfliktą. Per e, praėjusias diskusijas e, palėtėme ir Pakistaną. Tačiau mane labiau domina Rusijos dalyvavimas. Prieš keletą metų mėnesių ponas Medvedevas organizavo forumą, aš ten dalyvavau ir Lordas Robertsonas, jūsų pirmtakas, dalyvavo šiame forume. E, tapo aišku, kad daug sustarimo tarp NATO ir Rusijos yra pasirašyta, jų e, esmė, kad Rusija suteikė e, NATO tranzitinį koridorių, tačiau nieko nėra sakoma apie Rusijos e, aktyvesnį dalyvavimą sprendžiant tą lemtingą konfliktą Afganistane. Ačiū. Ačiū, ponė Čirkaskė. Toliau ponas Leisekas, gynybos ir saugumo pakomitečio pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. NATO užtikrina saugumą daugeliui šalių Europoje ir pasaulyje. Ger generalinio sekretorius norėčiau pasiteirauti apie tas valstybės, kurios negali jausti saugiai, nes nėra NATO narės. Nors pastaraisiais metais e, buvo pareiškusios panašių ambicijų, omenyje turiu Gruziją ir Ukrainą, aišku, ten e, politinė situacija yra pasikeitusi ir sudėtingesnė. Norėčiau užduoti klausimą generaliniam sekretoriui, e, kaip jis reaguoja ir priima Ukrainos prezidento sprendimą dėl potencialios Ukrainos narystės NATO. Suvokiame, kokia sudėtinga politinė situacija, Ukrainoje nuomonės stipriai išsiskiria, Timošenko blokas bando e, tęsti e, dėrybas dėl narystės. Gruzija, ten politinė situacija dar painesnė, e, viskas yra 8 metų karinio konflikto pasiekoje, Tuo pat metu e, visuomenė reiškia abejones. Tuo tarpu prezidentas, partijos e, ir tiek opozicija, tiek pozicija e, rodo, kad norėtų prisijungti prie Šiaurės Atlanto bendruomenės. Kaip Jūs vertinate Gruzijos narystės NATO perspektyvas. Ačiū. Eh, e Kiti kolegos taip pat pageidauja užduoti klausimų, bet po kito klausimo apribosiu pasisakymo laiką dviem minutėmis. Taip mes esame šeimininkai, bet turime griežtai elgtis, jeigu norime suteikti visiems laiko. Lietuvos nacionalinio gynybos saugumo komiteto pirmininkas, ponas Ingeris. Gerbiamas generalinį sekretoriau, esame labai patenkinti, kad jūs vakar nacionaliniams vyriausybėms ir parlamentams išplatinote labai svarbų dokumentą, kad galėtume patvirtinti bendrą strategiją NATO naujosios narės ir ES naujosios narės vis dar dvėjoja dėl NATO vaidmens mūsų šalise. Jūs paminėjote penktąjį straipsnį ir kolektyvinės gynybos įsipareigojimą kaip patį pagrindinį NATO principą. Bet ar yra kokių kitų planų, ar yra kokių kitų veiksmų, kurie užtikrintų jūsų dalyvavimą Europoje? Mes tik keletą metų, kaip esame NATO narė, ir aišku grėsmė iš kaimynų pusės labai sumažėjusi, bet mes turime taip pat galvoti ir apie ateitį. Todėl noriu jūsų paklausti, ar jūsų dalyvavimas mūsų šalise, ypač Baltijos jūros regiono erdvėje, bus sustiprintas dabar NATO patruliuoja bendrą Baltijos šalių erdvę, dislokavimo vieta yra šiauliai, bet ten paprastai būna tik tai keturi naikintuvai, tuo labiau susitarimas yra laikinas, o jis turėtų būti nuolatinio pobūdžio, ne terminuotam laikotarpiui. Ačiū ponui Zingeriui, ponia Koper, dvi minutės. Ačiū, ponia Rasmusenai. Norėčiau pratesti savo kolegos Arnoldo mintį apie civilinio komponento plėtrą NATO ir taip pat krizių valdymą bei prevenciją. Dauguma mūsų Europos parlamente mano, kad tai būtų bereikalingas veiksmų dubliavimas, kadangi ES šioje srityje jau svariai veikia. Taigi, kiek plati turėtų būti diskusija apie tolesnę galimą NATO ir ES bendradarbiavimą civilinių krizių valdyme ir ar ES galėtų pasiūlyti savo pajėgumus, ypač ar NATO savo pajėgumus, ypač tais atvejais, kai abi organizacijos veikia vienoje ar toje pačioje vietoje. Europos parlamento nuomonė, kad glaudesnis bendradarbiavimas tarp mūsų neturėtų būti daromas sąskaita ES pajėgų, ES pajėgumų plėtros. Taigi norėčiau, kad atsakytumėte į šį klausimą. Ačiū toliau. Pone Kopa. Ponas Nilfitų, Kipro, nacionalinio, Kipro nacionalinio parlamento narys. Ačiū, ponė pirmininką. Kaip jūs pats sakėte ir jums pritarė NATO generalinis sekretorius, būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir NATO įsigaliojus ES sutarčiai. Visi žinome, kad NATO ir ES santykiai nėra tokie jau gedri. Specialus komitetas, kuris buvo sukurtas buvusios JAV valstybės sekretorės Matlenos Albright, paskelbė ataskaitą po ekspertų diskusijų dėl naujosios strateginės koncepcijos NATO. Akivaizdu, kad tos strategijos pošiūrių ES ir NATO veiksmų papildomumas yra labai svarbus dalykas, nes ES yra NATO ir ne NATO narės, bet jos visos turi turėti galimybę skaidriai veikti tose operacijose, kurias, kuriams vadovauja NATO. Ir be, būčiau dėkingas, ponė generalinį sekretorių, jeigu jūs pakomentuotumėte Olbrat vadovavimo komiteto ataskaitos dalį, kurią pacitavau. Europos parlamentas, ponė Janaku. Ačiū generalinė sekretoriau, turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, kokios yra tos tikrosios grėsmės taikai, kaip tai suvokia NATO. Antras klausimas susijęs su Afganistanu. Mes stebime, kad demokratinių institucijų funkcionavimo požiūrių Afganistane reikalai ne visai tvarkoja. Ar jūs manote, kad NATO pajėgos kada nors apskritai bus išvestos iš Afganistano? Ar manote, kad institucijos galų gale pradės veikti taip, kaip turi veikti, ar kad mūsų visų pastangos bus bergščios? Ačiū, ponė Janako. Ponas Arlaki, Europos Sąjungos užsienio reikalų komiteto pranešėjas Afganistano klausimais. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš jau, jūs jau antrą kartą lankotės AFET komitete ir aš žaviuosi jumis. Man, jūs bandote mūsų įtikinti, kad NATO vaidmuo vis dar svarbus, kad NATO turi gyvuoti. Kartais jums tai pavyksta, o kartais ne. Pavyzdžiui, elektroniniai nusikaltimai, kaip pagrindinė grėsmė, nuo kurios mus turi ginti NATO. Pirmiausia, generalinis sekretoriau, įrodykite man, kad tokie elektroniniai nusikaltimai iš tiesų kelia grėsmę. Ir antra, kad jūs galite mus apginti. Kitas klausimas. NATO karinė vadovybė Afganistane praėjusią savaitę paskelbė naujas gairias dėl sutarčių sudarimo tam, kad būtų galima žinoti, kaip geriau išleisti 14 milijardų jav dolerių per metus. Kitas dalykas, mes žinome, kad šioje srityje sudarant tarptautinės sutartis dėl darbų priežiūra nėra pakankama, dėl to atsiveria kelias korupcijai. Ir tai daro blogą įtaką mūsų reputacijai. Aš ir kiti 19 parlamento narių Europos komisijai, pateikėme raštą tuo klausimu ir aišku, pirmiausia, esu labai dėkingas, kad NATO į mano anksčiau užduotą klausimą sureagavo labai greitai, bet noriu paklausti. Ar atsakymas, kad jūs iki šiol nežinojote apie tą problemą ir uh, pasižadėjimas veikti kaip galima greičiau yra atsitiktinumas ar, ar kaip yra? Ačiū, ponas Arlaki. Užsienio reikalų komiteto iš Belgijos nacionalinio parlamento. Ačiū pirmininkė, generalinis sekretoriau, trys pastabos, trys klausimai. Visų pirma, dėl grėsmių, grėsmių spektro. Čia analizė tikrai būtų labai naudinga, nes e, turbūt jį parodytų, kad, na, nežinau, ar NATO yra pajėgi priepti visas problemas. E, buvo minėta kibernetiniai išpaliai, klimatas, e, taip toliau, nežinau Ir iš tikrųjų toks saugumo mechanizmas galėtų apriepti visas politinės problemas. Antras dalykas, jūs minėjote prevencinės priemonės. Koks čia būtų legitimumas tarptautinėje arenoje, kai pažiūrėna kalba apie NATO prevencinius veiksmus. Kas suteikto NATO veiksmams legitimumo? Ir trečias dalykas, jūs kalbėt apie išorės veiksmus, santykiai tarp ES ir NATO, taip pat mm, čia patektų į tą sritį Europos Sąjungą dabar kūrė savo išorės veiksmų tarnybą, visą savo išorės atstovavimo struktūrą. Kaip jūs įsivaizduotumėt santykius tarp ES ir NATO, būtent atsižvelgiant į tai, kad ES dabar turės tokią sistemą, kurioje bus galima organizuoti visus išorės veiksmus. Tai yra ta sistema, kur yra numatyta Lisabono sutarčia, taip pat ir gynybos klausimams spręsti. Ačiū generalinis sekretoriau už e, jūsų mm, paaiškinimus šiais klausimais. Mau. Ačiū ponui Mau. Ponas Kelam dviem minutėm. Europos parlamento narys. Gracija, prezidente. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas generalinis sekretoriau, norėčiau padėkoti už jūsų aišku pasisakymą, mums to labai reikia, kai kas iš kolegų paminėjo kibernetinius išpolius. Tai mano klausimas ir būtų toks, kibernetinės atakos atveju ar a, bendras atsakas iš NATO pusės būtų įmanomas, kaip kad yra numatyta karinio ginkluoto išpolio atveju. Tai yra, a, kitaip sakant, ar galima a, parengti ir um, kovos su kibernetinėmis, kibernetinėmis atakomis strategiją, veiksmų planą. Antras klausimas. Europos parlamentas pabrėžia, jog svarbu dalinti žvalgybinę informaciją tarp NATO alijanso narių ir es valstybių narių, apjungti tą informaciją. Į bendrai jūs galėtumėt pasakyti, kiek tai būtų įmanoma. Taip pat jūs paminėjote papildomumą, kad reikalinga daugiau papildomumo, kai eina kalba apie bendradarbiavimą tarp NATO narių ir ES narių. Europos parlamentas siūlė, kad visos e ES valstybės narės nežiūrint ar jos yra ar nėra NATO narės, kad jos visos dalyvautų sutikimuose su NATO. Ar tai būtų įmanoma? Ačiū ponui Kelam. Pone Liozing, dvi minutės. Ačiū, ponė Rasmusenai, nepaprastai džiaugiuosi galimybę užduoti Jums keletą klausimų. Norėčiau aptarti du aspektus, kuriuos jūs jau palėtėte. E, pirmiausia, aš bandau jau kurį laiką sužinoti e, turinį e, rekomendacijų, kurios buvo pateiktas 2010 m. vasarį. Catherine Ashton buvo pareigota rugsėjo 6 dieną parengti es NATO bendradarbiavimo strategiją. Išvadose buvo konstatuota, kad e, tai turi atitikti dešimtaisiais metais es NATO perduotas rekomendacijas. Kas tai per rekomendacijas? Aš nesu jų skaičiusi, ar jos viešai priimnamos, o jeigu ne, kodėl? Antras klausimas dėl masinio naikinimo ginklų. Jūs e, taip pat palėtėte šį klausimą dėl JAV brandolinių ginklų dislokacijos. Čia e, Vokietijos gynybos ministras norėtų, kad e, šie, ši ginkluotė būtų išvesta, o amerikiečiai nu, nenorėtų keisti dik, di, dislokacijos vietos. 2020 strategijoje siūloma, kad tokią dislokaciją padaryti priklausomą nuo mm, konsensuso alijanse. Kaip manote, ar ne, nereikėtų kiekvienai valstybei savarankiškai galėti apsispręsti dėl to, ar jos teritorijoje turėtų būti ar neturėtų būti dislokuojami brandoliniai ginklai? Ačiū. Ačiū, ponė Liusim, dabar ponė Neits, dvi minutės. Dėkui, ponė generalinė sekretorium, nepaprastai malonu pasveikinti jūs atvykus pas mus. Džiugu, kad esate čia per tarp parlamentinį posėdį. Jūs nubrėžėte tam tikras uh, e, gairias uh, e, būsimosios NATO strategijos. Iš, iš vienos pusės suprantu, uh, kad norima stiprinti civilinius pajėgumus, bet tuo pat metu ES ir valstybės narys, narės nesugeba apjungti savo pajėgumų, kad įgyvendintų prisimtus e, įsipareigojimus dėl civilinių darbų, tai noriu perspėti, kad nereiktų dubliuoti e, tų veiksmų, kuriuos ir taip sudėtinga mums įgyvendinti. Toliau santykiai su Rusija keletas iš pasisakiusių kalbėtojų tiesiogiai ar netiesiogiai užsiminė e, apie šią kartais aikštingą kaiminę ir santykius su Rusija. NATO Rusijos santykiai yra nepaprastai svarbus kokią jūs šių santykių ateitį regite. Ačiū. Ačiū, poniai Neits, ponas Tanog, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, džiugu, ponė generalinė sekretorių, kad antrą kartą atvykote į mūsų parlamentą sveikinu siekį geriau koordinuoti es NATO veiksmus bei kovoti su veiksmų duble, dublevimu. Esu vicepirmininkas parlamento delegacijos santykiamis su NATO parlamentinė asamblėje. Ten pastebėjau daugiau e, geros valios parlamentarų iš EP dalyvavimui ten. Toliau kaip norima gerinti mm, es Turkijos santykius atsižvelgiant į Turkijos klausimą bei kaip siekiama padėti salai susivienyti, antra vakarų Balkanuose, ten mm, regime tam tikras pasidalymas tarp NATO ir ES plėtros, regime kaip Albanija yra NATO, nors ten demokratinė e, e, e, visiškai žlugusi ir netgi nesugebėjo pasiekti švelnesnio vizų režimo su ES, tuo tarpu Serbijoje situacija visiškai priešinga. Akivaizdu, kad e, narystės judėjimo greičiai visiškai skirtingi. Ir Afrikoje mes e, reg... Afrikos kišulėje regime dubliavimąsi tarp S ir NATO jūrinių misijų bet to reikia galvoti apie mm, santykius su tokiamis šalimis kaip Indija, kuri netaip melai nori dalyvauti JAV dalyvaujamo, dominuojamo alijanso veiksmuose. Toliau Ukraina. E, Rusija skelbia, kad tai yra jos interesų sferoje, dabar Rusijos e, apetitas didėja, gal po kibernetinių išpolių e, E, Estijoje Rusija dar labiau išplės tai, ką jis supranta kaip savo įtakos sferą. Ačiū ponui Tanok. Dabar ponas Šulc, dvi minutės. Pone generalinė sekretorių, ačiū už tai, kad trumpai pristatėte naująją NATO strategiją ir tuos penkis ramščius. Jūs kalbėjote apie esnato strateginę partnerystę Bijau, kad nenuvertėtų šis terminas, nes e, su, Ru, su Baltarusija, Ukraina mes turime strateginę partnerystę, e, ką buvo strateginės partnerystės su mm, Rusija ir Turkija. Ar mes nenorėtumėme aiškesnio ir stipresnio e, gynybinio alijanso? ypač e, su tomis šalimis, kurios e, atsargiau žiūri į mm, transatlantinį e, alijansą. Prisiminkime santykius su Rusija, buvęs Vokietijos gynybos ministras galėjo įsivaizduoti ir netgi ragino Rusiją priimti į NATO. Visiškai neseniai Rusijos moksliniai institutai pateikė taip pat panašias mintis ir to tarsi norėtų. Ar jūs savo strategijoje esate pasirengę tokiai galimybei, ar galvojate ir ar įmanoma įsivaizduoti NATO plėtrą į rytus tiesioginė to žodžio prasme, ar tokia koncepcija yra įmanoma. Aš tiesiog norėčiau šio bei to konkretesnio ką Jūs manote apie Medvedevo naują pasiūlymą dėl naujosios saugumos architektūros Europoje ir ką galvojate apie Rusijos perspektyvą NATO. Ačiū. Dėkui ponui Šulis, ponas Landsbergis. Dabar dvi minutės Jums, prašom. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone generalinė sekretorė, noriu Jums padėkoti už Jūsų pasiryžimą bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Norėčiau užduoti klausimą dėl santykių su Rusija ir tai, kas buvo pasakyta, kai ponas Obama tapo JAV prezidentu. O jis pasakė, kad reikia įtraukti Rusiją į taikos stiprinimą bent jau ES kaiminystėje remiantis jūsų patirtimi bei įvairių susijusių partnerių stebėsenos rezultatais, ar įmanoma tikėti, kad Rusija prisims įsipareigojimus ir tuos įsipareigojimus vykdys, o netyčiosis iš jų. Ar įmanoma, kad Rusija taps tikra partnerė, o tai reiškia patikima partnerė, skirtingai nuo nūdienos situacijos, kai mes bandome kalbėti su ją kaip su partnerė ir galbūt net busimąją nare, o pastaroji net neketina veikti patikimai. Pavyzdžiui, tą galime matyti ir kaip Rusija vykdo pažadus prisimtus dėl Kaukazo. Ačiū ponui Landsbergiui, ponia Gomes. Dvi minutės. Ačiū generalinis sekretoriau, kad atvykote į mūsų parlamentą. Ir noriu paklausti štai ko. NATO strateginės koncepcijos peržiūra pakeitė NATO doktriną dėl masinio naikinimo ginklų ir ypač brandolinio ginklo, nes Apie tai beje buvo kalbėta ne tik prezidento Obamos Pragoje, bet ir taip pat NTP komitete. Todėl noriu Jums dar užduoti klausimą dėl elektroninių atakų. Ar Jūs manote, kad Šiaurės Atlanto sutarties penktasis straipsnis leidžia imtis atitinkamų žingsnių įvykus elektroniniam užpolimui elektroninėje erdvėje. Jūsų požiūris į krizių prevenciją ir atitinkamų organizacijų traukimą į šį darbą, ar tai reiškia, kad karinis alijansas keičia savo pobūdį? Tai yra, kad NATO keičiasi ir galiausiai, ar jūs galite pasakyti, kad vienas iš jūsų svarbiausių partnerių naudoja drono aparatus ir dėl to žūsta civiliai gyventojai Afganistane. Ir tokio ginklo panaudojimas tikrai duoda, daro daugiau žalos negu naudos. Nes nepamirškite, kad NATO pavyzdžių gali pasiekti ir kiti partneriai. Ačiū, poniai Gomeš. Ir galiausia, ponas Vaigelis. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis generalinis sekretoriau. Jūsų mintis apie naujas grėsmės susilaukė didelio dėmesio. Kaip ir daugelis kitų kolegų, aš taip pat manau, kad NATO turi užsimti savi kontrolę, bandydama apibrėžti naujas grėsmės Yra daug grėsmių, apie kurias mes kalbame, bet realiai jos kyla skurdžiose kitų kontinentų valstybėse, kuriuose dažnai tarpusavio religiniai vaidai. Aš atsimenu, kad jūs esate išsakę nuomonę dėl tų karikatūrų, kurios buvo įspausdintos Danijos spaudoje. Taip, aš manau, kad NATO turi kūrybiškai pažvelgti į savo transformacijos procesą, bet išlikti gynybinę organizaciją ir neturi tapti pasaulio žandaru. Yra kitas pavojus, kurį jūs taip pat paminėjote, kita grėsmė. Ir tai yra globalus priešraketinis skydas. Bet Ši idėja niekada nesusilaukė pritarimo, plataus pritarimo. Todėl mes turėtume būti atsargus, kai bandome vieną ar kitą politinį norą paversti prioritetu. Todėl galiausiai noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate NATO konstruktyvų vaidmenį, ieškant taikaus konflikto vidurio rytuose sprendimo, nes rimta grėsmė būtent kyla tenais. Ačiū, ponia Vaigel. Mačiau, kad generalinis sekretorius labai kruopšiai žymėjusi kiekvieno iš jūsų pavardę, kaip ir klausimus. Ir tikiuosi, kad jo atsakymai bus nemažiau taiklus kaip jūsų klausimai. Ačiū visiems už tikrai aktualius klausimus. Ir pasinaudosiu galimybę atsakyti trumpai, kad mūsų susitikimas neužsitestų. Pirmiausia, pono Tečianą apie civilinius pajėgumus, nes ir kitiem kolegom šis klausimas rūpi. Galiu patvirtinti, kad šiuo metu svarstome galimybę įsteigti, na, sakyčiau, nedidelį civilinių pajėgumų komponentą NATO struktūroje, kuris galėtų, nebūtinai galėtų dalyvauti civilinėse operacijose, bet tai būtų tas komponentas, kuris mums leistų geriau veikti kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijos, tokiomis kaip Jungtinės tautos, Europos Sąjunga, Pasaulio bankas, Europos e, plėtros ir rekonstrukcijų bankas ir kitom, kitais kurie būtent bando sustiprinti normalaus gyvenimo atkūrimą po krizės. Ir beje, tokia mintis remiasi tomis pamokomis, kurių išmokome Afganistane. Tiesiog mes galvojame apie galimybę geriau veikti kartu su civilinėmis struktūromis ir organizacijomis. Ir tai niekaip nesikerta su mūsų nuostata supaprastinti savo struktūras. Priešingai, mes nustatome prioritetus ir naikiname tai, kas nereikalinga, bet stipriname pajėgumus ten, kur tai reikalinga. Nes man regis reikia sustiprinti karinių operacijų ir civilinio komponento sąsajas. Tai nereiškia, kad NATO imsis vadovaujančio vaidmens, vykdant civilinės operacijas, Priešingai mes tiesiog ketiname padėti. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl Turkijos. Na, nemanyčiau, kad tokiu būdu mes kažkam nusileidome. Mano galva, mes elgiamės vadovaudomėsi sveiku protu, ieškodami praktinių būdų, kaip pagerinti NATO ir ES santykius. Ir aš pasiūliau labai pragmatinį variantą kuris niekaip nereikalauja formaliai Kipro pripažinimo, nei kaip nors daro poveikį Turkijos ir ES dėryboms dėl Turkijos narystės ES. Aš manau, kad tai, ką mes siūlome, yra praktinių alternatyvų paieška ir siūlymai. Nes patys klausimai yra visas paketas klausimų. Be to, visos 27 ES valstybės narės turi turėti galimybę dalyvauti NATO ES bendradarbiavime. Tačiau ES taip pat turėtų atsižvelgti į norus tų ir interesus tų valstybių, kurios yra NATO narės, bet nėra ES narės. Ir aš paminėjau saugumo susigalimą saugumo susitarimą su Turkija ir taip pat susitarimą tarp Turkijos ir ES, Europos gynybos agentūros. Taigi aš manau, kad galbūt galima būtų įtraukti plačiau kitas valstybės narės, priimant sprendimus, pavyzdžiui, dėl tokių misijų kaip Bosnija. Turiu pasakyti, kad Turkija yra antra valstybė pagal savo indėlį Bosnijos operacijose. Operacija Afganistane vykdoma kartu su 19 ne NATO valstybių ir jos dalyvauja mūsų posėdžiuose. Aišku, sprendimus priima Šiaurės Atlanto taryba lygiai kaip ir ES turi priimti jai priklausančius sprendimus. Bet tai nereiškia ir neužkerta kelio galimybei įtraukti ne mūsų organizacijų narės į bendradarbiavimo procesą. Ir todėl aš tikiu, kad mes galėtume šioje srityje pažengti į priekį. Pona Sukatski. Aš manau, kad mes tikrai darome, ką galime tam, kad būtų geriau derinami NATO ir ES veiksmai Afganistane. Kabulė yra mūsų specialieji įgaliotieji atstovai ir, jie labai, ir jūsų atstovas labai glaudžiai dirba su, Europos, e, su NATO atstovu ir taip pat jungtinių tautų atstovu. Ir visi jie bendradarbiauja ISAF pajėgų misijos ribose. Aš žinau, kad tai žmonės, kurie pažįsta vieni kitus ir aš manau, kad būtent tokia situacija dabar yra Kabule. Lisabonos viršūnių susitikimo metu taip pat bus kviečiama ir Europos sąjunga dalyvauti ISAF konferencijoje. Aš pakviečiau prezidentą Van Rompoj ir Europos komisijos pirmininką Baroso į tą formą ir, manau, mes kartu aptarsime Afganistano reikalas. Ponas Šukarski taip pat klausė apie Rusijos dalyvavimą Afganistano operacijose. Turiu pasakyti, kad praėjusį gruodį buvo susitarta su Rusija ir Rusija teikia Afganistano kariuomeniais raiktas sparnius, o dabar svarstome kartu su Rusija. Kitą pasiūlymą mes jį analizuojame ir manau, kad pavyks pasistumėti į priekį. Faktiškai Rusija jau dabar suteikia mūsų kariams tranzito koridorių ir atitinkamą net logistinę paramą teikia kovoje su neteisėta narkotikų iš Afganistano apyvarta. Pone Lisakai, dabar dėl jūsų klausimų. Aš susitikau su prezident, Ukrainos prezidentu Janukovičiumi praėjusią savaitę ir visiškai gerbiu naujosios Ukrainos vyriausybės sprendimą dėl Ukrainos ir NATO santykių. Turiu pasakyti ir pažymėti, kad NATO vadovaujasi tuo sprendimu, kurį 2008 metais mes patvirtinome Bukarešte. O ten buvo pasakyta, kad Ukraina ir Gruzija gali tapti NATO narėmis, jeigu jos pačios to nori ir jeigu jos tenkina narystė keliamus kriterijus. Bet jos turi oficialiai pateikti paraišką dėl narystės. NATO yra ne, organizacija, kuri vieniai savanoriškai į ją atėjusias valstybės. Taigi, jeigu Ukraina vykdys visus įsipareigojimus, įskaitant ir tuos įsipareigojimus, kurie yra prisimti bendroje NATO Ukrainos taryboje. Taip pat buvo klausima, ar sąjungininkių teritorijoje NATO veiks ir toliau. Ta klausimą uždavė ponas Zingeris. Pagal naują strateginę koncepciją mes ketiname aiškiai parodyti, kad NATO veikia visoje sąjungininkių teritorijoje. Pratybos bus rengiamos nuolatos. Taip pat norėčiau pažymėti, kad dabar NATO valstybės vykdo Baltijos šalių oro erdvės kontrolę rotacijos principų. Tai yra irgi NATO dalyvavimo pavyzdys. Ir beje, mūsų narių solidarumo išraiška. Pana Koper kalbėjo apie civilinius pajėgumus, bet aš manau, kad aš šitą klausimą jau atsakiau. Ne, mes tikrai neketiname dubliuoti veiksmų, mes kalbame apie pajėgumus, kurie leistų mums patobulinti santykius ir bendrą darbą vykdomą su pilietinėmis civilinėmis organizacijomis. Ponas Nefito. Visiškai sutinku su ekspertų grupės nuomonė, kad NATO ir Europos Sąjunga turi bendradarbiauti pirmiausia vadovaudamas į skaidrumo principų. Aš jau tą pažymėjau, sakydamas, kad bendradarbiavimas tarp šių dviejų organizacijų yra bendradarbiavimas tarp visų narių tiek vienos, tiek kitos organizacijos. Pone Janako, dėl tikrųjų grėsmių, dėl realių grėsmių šiame pasaulyje. Na, nemanau, kad tradicinės grėsmės daugiausiai keltų pavojaus. Aš manau, kad mes susidurime su naujomis, naujomis grėsmėmis, tokiomis kaip terorizmas, raketinis antpolis, aš aišku, galiu net paminėti šalį, Iranas įsigijo strateginių raketų, kurių a, skridimo nuotolis leidžia pasiekti Europą dėl elektroninių nusikaltimų. Tai ne teorija. Prieš tris metus per internetą, sakykime taip, buvo užpulta Estija. Tai yra reali grėsmė Tai yra realios grėsmės ir mes ketiname stiprinti savo pajėgumus, kad galėtume su tomis grėsmėmis kovoti. Nasalačiai klausė, kodėl reikėtų mums užsiimti elektroninės erdvės saugumu. Turiu pasakyti, kad NATO privalo užtikrinti elektroninės erdvės gynybą, nes elektroninis karas yra laikomas rimtų, rimta grėsme mūsų kariniams pajėgumams ir taip pat visuomenėms apskritai. Ir todėl NATO užsima atitinkamų planavimų, kuria vadovavimo struktūrą, tam, kad galėtume veiksmingai kovoti su elektroninio karo apraiškomis ir tą, tuos pajėgumus plėtosime per artimiausios metus. Bet to turiu pasakyti, kad šioje srityje galėtume tikrai gauti daug naudos, jeigu glaudžiau bendradarbiautume su Europos Sąjunga. Pone Janaku taip pat klausia, ar NATO kada nors išves savo kontingentą iš Afganistano. Trumpai atsakysiu. Neabejotina, kad taip. Mes pasitrauksime iš Afganistano Ir mūsų tikslas yra perduoti atsakomybę Afganistano vadovybei. Tas procesas, tikiuosi, prasidės kitais metais ir mes pritarėme prezidento Karzajaus ambicingam tikslui, kad Afganistano pajėgos iki 2014 metų perimtų visą atsakomybę už saugumo padėtį Afganistane. Aš manau, kad užsienio karinis kontingentas greičiausiai dar veiks Afganistane ir pasiekus mūsų strateginį tikslą. Kita vertus, nebejotina, mes siekiame, kad Afganistanas pats galėtų valdyti savo šalį. Tačiau tai yra procesas, kurio pabaigos data nėra pažymėta kalendoriuje, vienu ar kitų metų kalendoriuje. Tas procesas jį sunku apibriežti. Ponas Mahu kalbėjo apie vienašališkus iš ankstinius veiksmus ir ar tai teisėta vadovaujantis tarptautinė teisė. Atsakydamas galiu užtikrinti, kad NATO visada veikia ir veiks, laikydamasi nacionalinė, e, tarptautinės teisės nuostatų ir jungtinių tautų hartijos. Faktiškai mūsų misija Afganistane vykdoma gavus jungtinių tautų įgaliojimą, kaip ir misija Kosove. Ir būtent tokių pagrindų mes visada veikiame. O krizių valdymas ateityje ir atitinkamos operacijos taip pat bus vykdamos tik vadovaujantis jungtinių tautų hartiją. Labai vertinu tai, kad ES dabar kūrė Europos išės veiksmų tarnyba. Jau esu žmesgęs gerus darbinius santykius su vyriausiai galiotinė Ashton. Ir su kitomis institucijomis taip pat. Aš palaikau ryšius su visomis institucijomis. Pirmininku Van Rompoju, pirmininku Barosu, pirmininku Buzeku, vyriausiai galiotinė Ašton. Aš labai vertinu ir šį dialogą su parlamentarais. Manau, kad turime palaikyti ryšius visais ligmenimis. Ponas Kelam. Taip. Mes dabar plėtojame pajėgumus reaguoti bendrai, jei būtų reikalas tai naujas rytis, mes turime stiprinti, kurti savo pajėgumus tiek nacionaliniu, tiek NATO lygmeniu. NATO kaip organizacija kasdien yra, patiria kibernetinius išpolius ir mes turime o, kurti bendrą gynybą. Pone Liozing, puikus klausimas dėl Europos vadovų tarybos išvadų. Taip pasižymėjome, jog yra pasiūlymų dėl ES ir NATO santykių plėtojimo, tačiau nežinau, kur tie pasiūlymai yra paskelbti ES pusėje. Aišku, čia ES sprendimas bus, bet turiu pasakyti, kad Negavau tų konkrečių pasiūlymų, bet išvadose yra aiškiai pasakyta, jog turime siekti žengti toliau nei šie pasiūlymai. Aš labai vertinu tuos pasiūlymus, kuriuos mes esame gavę iki šiol. Tačiau man atrodo, kad jų nepakanka kaip tinkamos platformos, kad būtų galima užtikrinti proveržį mūsų santykiuose. Aš esu pasirengęs toliau kalbėtis tais klausimais su es vyriausiai galiotinė kitais atstovais dėl brandolinio ginklo. Taip, galų gale saugumo politika, taip pat ir brandolinio ginklo klausimais yra nacionaliniai dalykai. Mes NATO esame sutarę, kad sprendimas vienoje valstybėje narėje gali turėti poveikio sprendimams kitoje valstybėje narėje. Todėl mes ir esame pasiryžę visų pirma diskutuoti prieš tai, kai būtų priimti kokie nors sprendimai yra tikrai labai iški konsensuso dvasia NATO, tačiau turiu pasakyti, kad vis tik tai galų gale tokie sprendimai yra nacionaliniai sprendimai. Tačiau visiškai įmanoma e, valstybėms narėms susitarti, jog tokius sprendimus jos priims tik bendradarbiaudamos su kitomis šalimis narėmis. Ponas e, Šulcas, ponė Neits teiravosi dėl uh, Rusijos, dėl to, kaip mūsų santykiai su Rusija uh, rutuliuojasi. Labai svarbus klausimai. Visų pirma, ponas Šulcas teiravosi, ar galėtumėm įsivaizduoti uh, Rusiją kaip NATO narę kada nors ateityje. Na, turiu pasakyti, kad NATO sutarties dešimtame straipsnėje yra parašyta, jog alijansas gali pakviesti bet kurią Europos valstybę, kuri galėtų prisidėti prie Euroatlantinio saugumo užtikrinimo ir alijanso principų alijansų sutarties principų gyvenimo, mes galime pakviesti tokias valstybės stoti. Ir tai pasakytina apie visas europinės valstybės. Ta prasme, mes tikrai čia neatskiriam nieko, netmetam jokios galimybės. Tačiau turiu pridurti – kad nemanau, kad tai būtų realistiška perspektyva, jog Rusija taptų NATO narė, na bent jau kol kas jie neprašė tos narystės. Ir kiek pamenu, Rusijos ambasadoris prie NATO yra nekarta pavrėžęs, kad jie niekada neprašys tos narystės. Aš manau, realistiškas kelias būtų plėtoti tai, ką aš vadinu strateginę partnerystę tarp NATO ir Rusijos. Nes nežiūrint to, kad turime nesutarimų su Rusija, ginčių dėl Gruzijos ar kitų klausimų, aišku, kad yra ir tokių sričių, kur mūsų saugumo interesai yra bendri. Tarp kitko, Afganistanas yra viena iš tokių vietų, bet taip pat kova su terorizmu, kova su narkotikų priekyba, kova su piratavimu, prieš raketinę gynybą jau minėjau, tai galėtų būti irgi bendradarbiavimo sritis. Manau, turėtumėm plėtoti praktinį bendradarbiavimą tose sritise, kur saugumo iššūkiai yra bendri. Noriu pabrėžti prieš raketinę gynybą. Aš jau minėjau, kad susidurėm su realia grėsme, o nuo realios grėsmės reikalinga reali gynyba. Jeigu nuspręstumėm plėtoti prie NATO paremtą prieš raketinę gynybos sistemą, būtų prasminga įtraukti į rusų pajėgas, kadangi jų pajėgumai leistų mums užtikrinti platesnę apriepti, geresnius išteklius ir be to prieš raketinė gynyba aiškiai parodyta politinėmis priemonėmis nėra nukreipta prieš Rusiją. Ji leistų sukurti tikrą saugumo architektūrą, bendrą, transatlantinę nuo Vanku, erdvę nuo Vankuverio iki Vladivostoko, visą euroatlantinę erdvę apimtumėm tokia sistema. Taigi, čia mes kalbėtumėm apie tikrą saugumą, kuris rūpi mūsų žmonėms. Taip aš įsivaizduočiau e, mūsų santykių raidą. Ponas Tenokas teiravosi dėl Balkanų. Čia mano vizija būtų tokia, kad visos ir e, Balkanų valstybės būtų integruotos į e, NATO ir ES. Galbūt skirtingų tempų, e, reikia su tuo sutikti, kad turime gerbti kiekvienos valstybės euroatlantinės integracijos siekius, tačiau mes turime Montenegrų sutiktą integruotos. Uh, partnerystės statusą su Bosnija yra atitinkamos sąlygos. Mes esame pasirengę pradėti stojimo dėrybą su, su Skopje, kai tik tai bus rasti, rastas e, abipus, visas pusės tenkinantis sprendimas dėl pavadinimo, su Serbija taip pat. E, taigi, aš e, labai optimistiškai vertinčiau ateities pasikeitimus Balkanuose. Pone Gomes teiravosi dėl brandolinės politikos naujos strateginės koncepcijos kontekste. Dabar mes deramės dėl naujos strateginės koncepcijos, tačiau aš manau, pusiausvyrė bus tokia. Viena vertus mes palaikome tą didžiąją viziją, jog pasaulis turi būti be brandolinio ginklo. Kita vertus, mes pabrėžėme, kad tol, kol egzistuoja brandolinis ginklas, mums reikalingos ir patikimos atgrasančios priemonės. Tačiau dirbkime tą linkmę, kad kuo mažiau būtume priklausomi nuo brandalinio ginklo kibernetiniai e, išpoliai gali tapti penkto straipsnio sritis. Niekad nežinosi. E, pagal mūsų sutartį bet kuri sąjungininkė gali pareikalauti konsultacijų, jeigu šalis jaučia, kad jai iškilo grėsmė pagal ketvirtą straipsnį. Jeigu po tokių konsultacijų padaromos išvados, kad reikia imtis veiksmų toje srityje, tai gali būti nuspręsta, kad tai bus penkto straipsnio veiksmų sritis. Potencialiai, taigi atsakyčiau taip. Ir galiausiai ponas Vaigel. Ne. NATO netaps pasaulio žandarų. Tikrai ne. Tačiau turime suprasti, kad jeigu norime efektyviai apsaugoti savo žmonės šiandienos pasaulyje, mes taip pat turime žiūrėti į naujus iššūkius ir grėsmės ir spręsti juos efektyviai. Kova su terorizmu, tas pats, efektyvi kova su tuo. Turim, turime imtis pačių šaknų terorizmo, kaip kad, pavyzdžiui, Afganistane. Taigi, nebūsime pasaulio žandarų, tačiau užtikrinsime mūsų žmonių apsaugą, mūsų teritoriją apsaugą efektyviai. Na ir pabaigai, vidurio rytai. Gal, aišku, per anksti dabar būtų galvoti apie tarptautinių pajėgų um, kažkokį tai būsimą vaidmenį vidurio rytuose, kol nėra taikos susitarimo. Tačiau um, pradėkime po truputį mąstyti ir būkime optimistais. Darykim prielaidą, kad gali būti pasiektas taikos susitarimas. Aš manau, kad tuo atveju mums reikės tarptautinių pajėgų buvimo ten vidurio rytuose, užtikrinti stebėseną, kontrolę tos, to taikos sutarimo. Ar mes galėtumėm įsivaizduoti čia NATO kokį vaidmenį? Nežinau, tačiau kol kas mūsų atsakas buvo toks. Jeigu bus taikos susitarimas, jeigu šalis prašys mūsų pagalbos, Ir jeigu jungtinės statos, tautos e, suteiks mums mandatą ir jeigu sąjungininkės e, nuspręs svarstyti tokią galimybę, aš manau, kad galėsime žengti tuo keliu, tačiau visų pirma reikia parengti taiko susitarimą, uh, Ir tai yra labai sudėtingas kelias, aš galiu palinkėti tik visiems, visoms šalims sėkmės, nes iš tikrųjų tas konfliktas e, maitina daugelį kitų šios dienos e, konfliktų įvairiose pasaulio kampeliuose, taigi reikia siekti prisidėti visomis išgolėmis prie taikos sutarimo, e, jeigu, kad būtų įmanoma šį konfliktą išspręsti. Mm, Ačiū, ponė generalinė sekretorių. prieš e, padėkodamas jums, e, jeigu ponas Danžanas neprieštaraus, norėčiau paliesti dar vieną klausimą, e, kuris man yra svarbus. Prieš keletą savaičių susitikau su Gruzijos prezidentu, kuris savo laiku lankėsi Briuselėje. Ir gal, ponė generalinis sekretoriau, gal galėtumėte tarti keletą žodžių apie NATO poziciją dėl Gruzijos. Ačiū. Aš kalbėjau apie Ukrainą, o kalbant apie Gruziją, pozicija lygiai tokia pati. Aštuntais metais Bukarešto viršūnių susitikime buvo priimtas sprendimas ten, 8 metais NATO nusprendė, kad Gruzija taps NATO nare su sąlyga, e, jei jį vykdys reikalingus e, reikalavimus, tač, o po 8 metų įvykių e, sukūrėme NATO Gruzijos komitetą Mūsų bendradarbiavimas su Gruzija vyksta per šį e, komitetą, vyksta nuolatiniai e, sustikimai, taip pat politinių lygių. Gruzija turi ryškių euroatlantinių ambicijų. E, padėsime šiai šaliai vykdant būtinas reformas, visom, visuomenės pokyčius. Beje, šį penktadienį aš lankysiuos Dvilisyje, kalbėsiu su šalies politiniais lyderiais. Taigi, tai dar vienas paliūdėjimas, kiek daug dėmesio skiriame Gruzijai. Mano prognozija būtų, kad santykiai su Gruzija vystysis, NATO e, Gruzijos komiteto rėmose. Ačiū. Dėkui, e, ponė generalinė sekretoriau. Ačiū ir už tą papildomą atsakymą. Dėkui už tą gausybę labai konkrečių ir tikslių atsakymų. Sakyčiau, buvo pateikta e, ištisa gausybė klausimų. į kuriuos buvo tikrai nepaprastai sunku atsakyti, e, turint e, omeny mus paučiantį laiką, bet jums pavyko puikiai e, tai padaryti. Ir Pone generalinis sekretoriau, manau, jūs dabar geriau žinote tai, kas mums rūpi, kas mums aktualu aktualu, kokie mm, iššūkiai laukia mūsų ir visos ES po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir kaip e, mums reiks e, keisti savo santykius su NATO. Manyčiau visų dalyvaujančiųjų vardu e, galėčiau užtikrinti, kad esate nepaprastai geras generalinis sekretorius, jūs puikus kalbėtojas, kalbėte tiksliai ir aiškiai. Žinoma, problemų dar yra daug, jos nepaprastai sutėtingos, tačiau nuolatiniai susitikimai ir pokalbiai nebejotinai bus naudingi abiejoms pusėms. Ačiū. Prima, kai į kolegį dei parlamentai nacionaliai ci lascino, vorrei. Norėčiau pasakyti, kad prieš mums išsiskirstant, ačiū nacionalinių parlamentų nariams už atvykimą, už dalyvavimą. Linkiu Jums sėkmingos kelionės namo. Aišku, viskas priklauso nuo tų problemų su aviacijos sektoriumi, tačiau tikiuosi, kad mes viską greitai išspręsime ir e, sėkmingos kelionės namo.